Okay. So, good morning. Good morning. Labą rytą. Pradedame nuo darbo tvarkės tvirtinimo, kaip paprastai. Aš tik tai norėčiau nukelti vėlesniam laikui pirmininkės pranešimus ir informaciją apie vykstančius e, trilogus ir iš karto pereiti prie viešųjų klausimų, e, dalyvaujant Andrėją Enriją. Tuomet patvirtiname darbo tvarkę ir aš norėčiau pasveikinti Andrėją e, Enriją, atsibė priežiūros valdybos e, pirmininką, tai yra antrasis mūsų e, klausimas jam dalyvaujant 19 metais. Paskutinis e, klausimas vyko 4 rugsėjo dieną. Na, o šiandien mes norime pakalbėti su jumis apie rizikos mažinimo priemonės bankų sektoriuje ir bankų sąjungos e, ateitį. Aišku, taip pat paskui padiskutuosime apie E, inovacijas finansų ir bankų sektoriuje, taip pat pasirengimą e, breksitui. Tad e, žodis jums, ponė Andrėja. 10-15 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai malonu vėl su jūsų komitetu aptarti ECB bankų priežiūros ir atskaitomybės bei skaidrumo klausimus. E, mes e, iš tikrųjų pasiekėme, kad rizika būtų sumažinta bankų sektoriuje ir bankų kapitalo e, padėtis dabar bei, bei, lik, <clears throat> bei likvidumas yra pagerėję pagal reikalavimus, kalbant apie neveiksnės paskolas dėl tiesioginės priežiūros šių neveiksnių paskolų suma dabar yra 562 milijardai eurų, tai yra 19 metų birželio skaičiai, o e, anksčiau tas e, skaičius buvo apie 1 trilijoną. Tad matome, kad e, e, neveiksnių paskolų procentas sumažėjo nuo 8 iki 3,6 ir sumažėjo pakankamai greitai. Ši tendencija prasidėjo tuomet, kai 17 metais ECB e, e paskelbė E, gairias dėl e, neveiksnių e, pas, paskolų. Aišku, neveiksnės paskolos daro įtaką bankų pel, pel, pelningumui. Ir aišku, dabar turi būti dedama pastangų, kad bendras neveiksnių paskolų lygis sumažėtų. E, ir e, turi būti, aišku, įmamasi veiksmų ir toliau mažinti šiuos e, rodiklius. Mūsų e, vidinių modelių peržiūra trim dabar jau praktiškai yra užbaigta, čia yra atsižvelgiama į krizės rezultatus ir mes konstatuojame, kad rezultatai skiriasi priklausomai nuo bankų. Trim pradėjo taikyti trim ir po trijų metų e, intensyvių e, pastangų mes e, atlikome tikrinimus vietose, inspekcijas. Trim pakėlė kartelę apskritai bankams. Ir kalbant apie mažmeninį mažmeninį e, sektorių ir e, vidutinio dydžio e, bankų įstaigas. Tai mes čia fiksavome 20 pagrindinių parametrų. Ir aišku, trim taikymas taip pat parodė, jog labai svarbu visiems bankams taikyti aukšto lygio standartus ir reikalavimus, nes šitos priemonės smarkiai prisideda prie rizikos mažinimo. Bazelio 3 reformas taip pat padeda užpildyti spragas, kurios buvo identifikuotos e, krizės metu. Labai svarbu, kad Bazelio 3 reformas būtų įgyvendintos nuosekliai, tiksliai ir e, e, tuo būdu mes užtikriname, kad mūsų e, ekonomikoje poveikis e, krizių būtų e, suvaldomas. Nauji standartai e, kapitalų reikalavimų e, požiūrių taip pat turi būti e, užtikrinami ir čia turi būti taikomi tarptautiniai standartai. Tinkamas klausimas čia yra ne ar bendras poveikis yra aukštas, o ar e, padidėjimas yra pateisinamas prudencinių požiūrių ir ar užtikrinamos e, vienodos sąlygos. Mes taip pat turime užtikrinti, kad bankai, kurie e, e naudoja vidaus e, modelius, nesumažintų smarkiai kapitalo lygio palyginus e, su, bankais, su tais bankais, kurie tokių modelių nenaudoja. Ir aišku, e, šituo požiūriu turi būti taikomos dar ir kitos iniciatyvos negu tos, kur aš e, minėjau. Jeigu pažvelgume į Bazelio 3 poveikį, Tuomet turime taip pat įvertinti ir teisės aktų pakeitimus, kurie padės sudaryti kitus reikalavimus. Pavyzdžiui, e, penktoji kapitalo reikalavimų direktyva apima naujas taisyklės susijusius su kapitalo kokybė antrajam ramščiui. Ten bus naujų, keliami nauji reikalavimai kapitalo kokybei. Ir e, Visą tai, kalbant apie antrą ramstį, kai buvo susidėrėta dėl šių pasikeitimų, Europos parlamentas išreiškė savo susirūpinimą dėl kapitalų reikalavimų. Pagal mūsų paskaičiavimus pasikeitimai sąlygos 90 e, bazinių punktų reikalavimų sumažinimą C1 e srityje. Dabar E, sąlygos yra patenkinamos šiam kapitalui. E, mes kaip prižiūrėtojai norėtumėm e, apsaugoti Bazelio 3 dokumentą ir norėtume, kad neatsitiktų jokių nenumatytų aplinkybių susijusių su antrojo ramščio reikalavimais. Mes taip pat galėtumėm sumodeliuoti, koks galėtų būti grinai aritmetinis efektas. Um, kalbant apie antrojo ramšio sąnaudas, gali atsirasti rizikos, kurią gali tekti padengti iš antrojo ramščio. Ir jeigu pasikeitimų nebus, e, tai tuomet nereikėtų keisti ir kapitalo reikalavimų, tai nebūtų pagrista. E, tačiau nereikėtų, kad standart tuos būtų bandoma kaip nors kompensuoti, nes tai, ko gero, sukeltų pavojų prudenciniams tikslams. Mes e, manome, kad pernelyg e, lais, laisvas reguliavimas ar nukrypimas nuo egzistuojančių standartų nebūtų geras sprendimas. Būtina, kad bankai susitelktų prie tvarių verslo modelių ir kad testų sąnaudomis pagristą ir realistinę politiką, paremtą naujomis technologijomis. E, tos e, finansų technologijų įmonės, kurios nori dalyvauti versle, turi gauti banko licenciją. Mes e, mes fintech įmonėms vadinamosioms keliame tam tikrus reikalavimus ir jos turėjo pateikti savo dokumentus licencijoms gauti. Mes Taip pat kalbame apie fintech naujus bankus, kurie turėtų gauti leidimus. E, gegužės mėnesį vyko konferencija skirta fintech pramonės dialogui palaikyti, kur kalbėjome apie kreditų vertinimą, robotikos patarimus ir debesijos kompiuteriją. Labai sunku numatyti, kaip skaitmeninimas gali pakeisti bankų verslą ir rinkos struktūrą. E, turime likti budrus ir dirbti su bankais ir šios pramonės ryties veikėjais, kad būtų galima tinkamai šį sektorių prižiūrėti. Mes manome, kad e, mūsų dėmesys turėtų ir toliau būti sutelktas į e, taisyklių užtikrinimą. Vykdydami reformas turime nepamiršti, kad turime sukurti naują bankų sąjungos sąrangą tebelieka nemažai dalykų, kuriuos reikia pagerinti, nes bankų rinka tebelieka fragmentuota, e, krizės valdymo priemonių trūksta arba jos pernelyg padrikos. Visą tai reikia peržiūrėti, kad būtų galima tas priemonės supaprastinti ir su rizikos ir su priežiūros priemonėmis e, jas labiau suderinti. E, Europos bankų pertvarkymo valdybos susiduria su sunkiom užduotim, nes Europos, e, tik, tik Europoje 19 skirtingų nacionalinių procedūrų egzistuoja bankų e, pertvarkymui. E, e, kai bankai patiria krizę, viskas turi vykti greitai, sprendimai turi būti priimti e, greitai. Tuo tarpu dabar dėl tų skirtingų procedūrų tie procesai užsikei, užsitęsia. E, Jeigu pasižiūrėtume, kokias galias turi e, tos bendrojos, bendrosios restruktūrizavimo valdybos, pamatytume, kad taisyklės turi būti labiau suvienodintos. Dar trūksta trečio ramščio taisyklių. Vadinamųjų Europos indėlių draudimo schemos EDIS e, yra vienas iš tų svarbiausių ramščių, kur dar reikalingos taisyklės. Reikia turėti taisyklės ir politikas, kurios uh, leidžia apsaugoti bankų verslą, būtina kurti bendrą bankų rinką, kuri būtų tikra vidaus rinka. Mes galime čia tikėtis Europos parlamento paramos siekiant šių tikslų, kuriant e, pinigų ir bankų sąjungą. E, mes kalbėjome apie Brexitą. E, noriu pasakyti, kad mes turime būti pasirengę operacinių požiūrių kuo greičiau ir tikimės, kad bankai darys pažangą susijusią su e, tiksliniais operaciniais modeliais. E, taip, kaip buvo susitarta iš anksto. Tie modeliai bus įdėkti iki 20 metų pabaigos. Dėkuoju uždėmesi. Dėkojame. Pone Enrija, pradėsime Nuo, dabar nuo klausimų etapo prašom, pane Pereira, EPP. Ačiū. Sveiki atvykę, ponė Andrija, į Europos parlamentą. Europa susiduria su ekonominiais sunkumais, kurie yra įvairiopo pobūdžio kompleksiški. Ypač eurozonoje susidurėme su augimo skirtumais, kuriuos mes turėtumėm veiksmingai veikti. 1,1 procentas augimo numatytas 2019 metais Tai yra 0,7 procentai mažiau nei praėjusiu metu prognozė. Tai tikrai neefektyvu. Siekiant prisitaikyti mūsų ekonomikoms prie dabartinių iššūkių, klimato veiksmų, skaitmeninimo, mums reikia daugiau finansavimo. O jo įmanoma gauti tik tai iš didesnio ir tvaresnio augimo. Bankų sektorius vaidina struktūrinį vaidmenį, kai mes kalbame apie tą sulėtėjimą, mes turime e, reformuoti sektorių, tai yra daroma po krizės, bet dar daugiau reikia padaryti. Reikia užbaigti kurti bankų sąjungą, kaip antai trečiai ramšti, kaip jūs paminėjote, bet kiekviename euro grupės e, susitikime nepriimami galutiniai sprendimai dėl edis. Mums reikalingi faktiniai sprendimai. O aš šiandieną norėjau užduoti klausimą dėl pertvarkymo ir dėl kai kurių bankų kurie turi problemų, tai yra kita aktuali tema. Mes žinome, kad eurozonos bankai, jie veikia žemų palūkanų e, lygio klimate, mes kalbame apie mažą pelninkumą, mes kalbame apie bankus, kurie atsirado po pertvarkymo ir jie tikrai susiduria su problemomis. Pavyzdžiui, e, pertvarkymo fonde Nuo 14 metų atsirado daugiau nei 5 milijardai eurų, tai aš norėčiau paklausti, kaip Jūs galvojate, kaip tos pertvarkymo schemos ar tie bankai, kurie yra pertvarkomi, kaip jie gali pasinaudoti rinkos sąlygomis, reinvestuodami viešuosius pinigus į tokias reprodukcinės investicijas į ekonomiką. Jūs paminėjote įvairias schemas. E, 206 schemas, tai kaip galima būtų padėti bankams sėkmingiau investuoti po tokio sunkaus laikotarpio. Dėkoju. Ačiū už Jūsų klausimą. Pažvelgus į Europos banko sektorių, ir į jų problemas, kalbant apie krizės paveldą, matosi, kad per mažai restruktūrizavimo vyksta ir jis apskritai vyko per vėlai. Tad labai svarbu turėti tokią sistemą, kuri leistų greitai įsikišti į bankus, darant spaudimą įgyvendinti restruktūrizaciją, tam, kad tas procesas vyktų, kad uh, bankai, kurie yra vadinamajame exit procese, kad jie gautų paramą. Mes kalbame apie prisitaikymą Europos bankų sektoriuje. Ir kai jūs kalbate apie kalbame apie palyginimą su JAV, matome, kad ten žymiai greičiau buvo daroma pažanga valant balansų, e, bankų balansus, rekapitalizuojant bankus ir sumažinant e, bankų skaičių. 500 bankų pasišalino iš rinkos praėjus trejiems metams po krizės. Tai iš tikrųjų leido e, mobilizuoti bankų pajėgumus, padarė bankus pelningesnius, tai leido remti ekonomiką. Kas mums nepasisekė Europoje? Būtent e, sukurti tokią struktūrą. Tad mums reikia pažangos. Pavyzdžiui, Portugalijoje yra bankų, kurie restruktūrizuoti, kurie. Ir tai, mano manimu, buvo geras dalykas, kalbant apie krizės paveldą, valant bankų balansus, supaprastinant jų struktūras. Uh, ir leidžiant jiems e, toliau remti ūkį. Mes matome, kad e, daugiau yra išduodama paskolų pastaraisiais metais, tai taip pat e, atspindi, kad Europos bankų sektorius veikia geriau, bet vis tiek. Vis tiek mes nepakankamai greitai veikiame, spręsdami šias problemas. Tai rimtas iššūkis ir išlieka šioje srityje. Taip pat, kaip jau minėjau anksčiau, aš kalbėjau apie JAV sistemą. Uh, E, ten yra institucija atsakinga už žlungančius bankus. Ir tų bankų turtas bei uh, įsipareigojimai yra perkeliami iš vieno banko į kitą, iš vienos valstijos į kitą, tai taip pat leidžia juos integruoti. Ir tai yra tam tikras administracinis likvidavimo įrankis. Ir tai iš tikrųjų iš esmės leidžia pasiekti atitinkamų tikslų, tų tikslų. Šiuo metu uh, Pavyzdžiui, yra bankai, kurio, kurie mes galvojame žlugs, jie neišlaiko vadinamojo viešojo intereso egzamino, juos reikia pertvarkyti. Um, ES bankų problemų sprendimo fondo kontekste ir bet jie išlaiko tarsi nacionalinius mokėjimo reikalavimus ir jie atsiranda tokioje kaip ir pereinamoje zonoje, o mums reikia iškesnių tokių bankų pertvarkymo galimybių. Ponas Fernandės, ačiū. Ačiū, ponė Endrija. Pirmiausiai norėčiau Jums pritarti Kai mes kalbame apie bankų sąjungos koncepciją ir kai mes kalbame apie e, problemas, su kuriamis susidurėme dėrėjimo srityje, dar kartą pakartosiu savo pasisakymo pradžią. Aš manau, kad jūs teisingai išdėstėte, su kokiamis e, problemomis susiduria ES bankų sektorius. Taip pat galvoju, kad jūs teisingai e, pristatėte ir ES banko architektūrą. Mm. ir tarpusavio sistemų dėrėjimo problemas. Nes pertvarkymas yra nepaprastai svarbus, kai mes kalbame apie nuoseklumo, sistemos nuoseklumo užtikrinimą. Tad nemokumo, bankų nemokumą reikėtų peržiūrėti. Aš tikrai su jumis sutinku. Uh, tai reikėtų e, kalbėti apie netiesioginę kai kurių bankų priežiūrą, e, nes galvojame, kad ta priežiūra kaip tik gali ir kelti nenuseklumo problemų. Mes matome, kad įmamasi tam tikrų veiksmų, siekiant užkirsti kai kurių bankų bankrotą, kalbu apie kai kurios Vokietijos bankus, tad ta netiesioginė priežiūra, kai kurių bankų priežiūra, kaip jinai atrodo, nes bankai, kuriuos jūs prižiūrite tiesiogiai, tai yra viena, o kita, kurie yra tarsi prižiūrimi netiesiogiai. Ar jūs negalvojate, kad čia nėra tam tikro dėrėjimo sistemoje? Tai yra pirmas klausimas. Ir antras tvarūs finansai. Mes žinome, kad vakar komisija pateikė ateinančių metų darbo atvarkę ir ateinančių metų pabaigoje bus parengtas komisijos projektas skirtas tvariam finansavimui. Tai e, čia bus kalbama apie atitinkamas kapitalo nuostatas ir aš norėčiau sužinoti, koks vaidmuo teks priežiūros institucijoms šioje srityje. Ačiū. Pirma problema. Jums leidus pasakysiu, kad jūs ko gero kalbėjote ar Norbėjos atvejį, bet ECB e tiesiogiai prižiūri šią instituciją. Nuoseklumo problemos, aš matau jas šioje srityje, bet jos dėl netokių svarbių institucijų vis tiek mes numatome stebėseną, nacionalinės institucijos ją vykdo, bet kai matome tarp valstybinio ligmens krizę, tai tuomet turime įsijungti ir bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis. Problema yra štai kokia. Kartais e, nacionaliniu lygiu e, teisės aktai skiriasi ir jų tarpusavio sąveika krizės metu gali būti skirtinga. Aš kalbėjau apie likvidavimo taisyklės, bet lygiai tas pats pasakytina ir apie indėlių draudimo schemos ir m, mm, tai pasakytina apie krizės valdymą šioje srityje. Pavyzdžiui, Italijoje tai buvo. Mes kalbame apie savanorišką, apie privalomą indėlių draudimo schemą, taip pat kalbame apie Nordelbė, Vokietijos e, atvejį, Mes kalbame apie institucinę apsauginę schemą, kuri buvo panaudota šioje srityje. Ir mes kalbame apie kriterijus, pagal kuriuos galima veikti indėlių draudimo schemos kontekste. Tie kriterijai skiriasi valstybėse narėse. Tas prevencinis pobūdis jo nebeliko, o kai, kuriuose, kai kuriais atvejais jis yra labai plačios apriepties. Tad be kita ko ir ETT sprendimai yra svarbus siekiant tokio vientisesnio e, pobūdžio, indėlių draudimo schemas veikimo pobūdžio. Ir man atrodo, kad e, šį aspektą dar reikia tobulinti. Dabar dėl tvarių finansų. Prudenciniai reikalavimai turi atspindėti riziką. Jeigu yra veiklos sritis netokia rizikinga, vadinasi, joje reikia mažiau e, kapitalo, o jeigu rizika didesnė, tai to turto reikia daugiau. Dėl žaliųjų finansų. Ir kad mažiau kapitalo šioje srityje reikia. Šią progą norėčiau pasakyti, kad kartais yra neteisingai interpretuojami kapitalo reikalavimai. Tarsi galvojama, jog tai susijęs su augimu, su ūkio finansavimo, bet iš esmės tai yra būdas, kai bankai finansuoja patį save. Ir kuo daugiau bankas turi kapitalo, tuo geriau jisai gali remti ir kartu prisimti riziką remiant naujovišką ekonomikos dalį ar inovacijas, kai mes kalbame, pavyzdžiui, perėjimą nuo vadinamosios rudosios prie žaliosios e, ekonomikos. Aišku, kad visada bus rizika pereinant e, ir tą riziką turės prisimti bankai, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie prudencinių reikalavimų taikymą. Tai čia turime priimti sprendimus remiantis solidžiais įrodymais. Thank you very much. Now... Dėkuoju. Dabar kolega Garigalo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponas Garikano. Mus labai nustebino e, konkurencingumo generalinio dekrato sprendimas dėl e, gelbėjimo Veneto banko atveju mes matėme, kad valstybė e, padarė e, labai didelių injekcijų virš 8 milijardų eurų, taip pat e, apie 6 milijardus injekcijų buvo padaryta naudojant mokesčių mokėtojų pinigus. Tad mano klausimas yra naudojimas viešųjų lėšų tokiems bankams, kurie kelia didelę riziką, kaip yra su tuo. Ir nes tai susijęs su bankų sąjungos e, klausimais. Ir čia kyla klausimas dėl pasitikėjimo. Nes naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Tad e, kai kuriais atvejais galbūt geriau, kad kai kurie bankai e, subankrutuotų ir gal nereikėtų jų dirbtinai gaivinti. Tad mano klausimas yra, ką priežiūros institucijos turi daryti, spręsdama šitas problemas. Ir ar jūs manote, kad viskas buvo padaryta tinkamai? Ir e, kaip yra su tais bankais, zom, zombiais, kurie ne, ne, nėra nei gyvi, nei mirę. Uh, Taip pat buvo paminėta ir kitų dalykų, e, kaip, kaip pavyzdžiui, galimybė ECB atšaukti banko licenciją, kuomet ECB e mano, kad tai yra būtina padaryti. Dėkuoju. Pakankamai sudėtingas klausimas. Visų pirma, Aišku, aš negaliu atsakyti e, mūsų kolegų iš komisijos vardu dėl tų valstybinio aspektų, bet aišku, mes glaudžiai bendradarbiavome su jais ir mes e, žiūrėjome į tuos atvejus iš priežiūros, per priežiūros prizmę ir žiūrėjome, ką mes privalome daryti, tai yra, ką teisės aktai e, numato kad mes e, darytume. Mes e, žiūrime į banko kapi, kapitalą e, per prudencinę prizmę ir per tvarumo prizmę ir žiūrime, ar bankas gali atitikti kapitalo reikalavimus, e, užtikrindamas tvarumą šituo požiūriu. Ir mes, aišku, e, savo E, veiksmus koordinavome šitais, e, šitais klausimais e, su komisija. Aišku, bankų restruktūrizavimo sistema galbūt šituo atveju neužtikrino tokių rezultatų, kurių buvo tikėtasi. Tačiau jūs minėjote, kad, kad galbūt kreditoriai turėtų būti geriau traktuojami remiantis na, nacionaliniais e, teisės aktais. Restruk... Ir aš prieš tai kalbėdamas taip pat kalbėjau, kad kalbant apie likvidavimą, tai mums iš tikrųjų reikia daug labiau harmonizuotų e, taisyklių. Ir taip pat mums reikia nemokumo E, sąlygos ir kriterijai, kad būtų harmonizuoti ES lygmenių. Tai nebus lengva padaryti. E, tai, tai yra užtikrinti, kad e, bankams Europos lygmenių būtų taikomi vienodi bankroto reikalavimai ir nemokumo reikalavimai. Komet uh, bankas pažeidžia kriterijus, tuomet priežiūros institucijos prašo banko pateikti e, planą, pagal kurį bankas turi užtikrinti taisyklių atitikimą. Bankas dažnai prašo savo akcininkų e, padaryti injekcijų į kapitalą, kad būtų užtikrinta atitiktis. Ir jūsų minėtis atvejais būtent tai ir buvo e, daroma. Ir e, mūsų kolegos iš konkurencingumo generalinio direktorato būtent ir rėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad e, tai būtų padaryta. Aš e, manau apskritai, kad tai, ką jūs sakėte, sakydamas, jog daug bankų atitinka kriterijus, tačiau kai kurių bankų verslo modelis nėra tvarus. Ir tuomet mes, kaip priežiūros institucija, turime e, griežtai vertinti tokius bankus ir imtis e, priemonių. Mes e, prašome tam, tam, tam, tikrų, tam tikrų dalykų, kad būtų padaryta tam tikrų dalykų tose bankuose, reikalaujame, kad bankas imtųsi tų ir kitų priemonių, tačiau aišku, mes į tai nėra paprasta. E, aišku, tam tikrais ekstremaliais atvejais mes e, atšaukiame licencijas, tačiau tai jau susiję su banko ne, ne, nemokumu. Ir e, pavyzdžiui, Anglijos Austrijos bankas, Former Mail bankas neatliko veiksmų, kurių reikalavo Austrijos priežiūros institucija ir dabar yra ir, ir buvo nuspręsta atimti licenciją tam bankui nacionaliniu lygmeniu, tačiau paskui ta pro, tas procesas buvo sustabdytas. ECB turi išnagrinėti viską teisiniu požiūriu, nes tai labai sudėtingi dalykai. Ar tikrai yra pagrindas atimti? Dėkuoju. Ponas Gygold. Well, uh, last week I... Praeitą savaitę aš uh, buvau uh, Maltoje, Valetoje. Uh, Ir aišku, aš mačiau Reuterio e, straipsnį apie e, Valėtos banko padėtį, prastą padėtį, taip pat susipažinau su ECB ataskaita dėl šito banko. Aišku, jūs negalite komentuoti dar šito, šito klausimu. Uh, tai, ta ataskaita yra neigiama ir mane šokiravo tai, kad apskritai tokie dalykai gali vykti banke, kuris yra prižiūrimas ECB. E ir todėl e, mano klausimas būtų toks. Jūs, e, jums tenka prievalė vertinti banko vadovybę. Ar dažnai atsitinka taip, e, kad e, yra neigiamai e, atsakoma į jūsų reikalavimus. Aš nežinau, ar čia statistinių duomenų pateikimas būtų relevantiškas dalykas. Mes labai Dažnai susirėmėme su banko valdybos e, nariais ir dažnai bankas e, ne, nedaro tai, ko, ko mes e, reikalaujame. Aš dabar statistiškai negaliu pasakyti, kaip dažnai tai atsitinka, bet e, pakankamai naują priemonę mes dabar taikome, tą fit and proper. E, Ir kuomet e, valdybos narys yra paskiriamas, tai e, mes turime taip pat patikrinti naujausią informaciją ir nuspręsti, ar iš tikrųjų tai atitinka fit and proper. E, tai ypač aktualu, kai būna problemų dėl pinigų plovimo ar kitų dalykų. Ir mes naudojame vis daugiau įvairių priemonių, bandydami nustatyti, ar iš tikrųjų valdybos nariai tinkamai dirba savo darbą ir atitinka kriterijus. Ir pastarojų metų mes e, atliekame specifinę peržiūrą šitais aspektais. Ar aš galėčiau dar e, kai ką patikslinti? Aš puikiai suprantu, kad iškyla tokių e, iššūkių, tačiau, kiek aš e, žinau, jūs e, pateikėte tam tikrų probleminių e, klausimų e, ir reikalavimų, bet e, dažniausiai jūs, jūs niekad nepasakot ne jiems. E, Ir atsitinka taip, kad jūsų, net ir jūsų neigiamai nuomoniai esant, kai kurie kandidatai būna patvirtinti. Aš e, taip pat norėčiau paklausti ir kito dalyko, kuris susijęs su to, ką sakė Sabina. E, tai susijęs su 16 metais, nes jinai pabrėžė, jog trūksta harmonizavimo e, dėl e, fit and proper teisinio pagrindo. E, nes e, tie iššūkiai, kuriuos jūs e, minėjote, aišku, čia turi taip pat tam tikrą poveikį, tačiau tai, kad jūs dažniausiai sakote ne, tai yra nepakankamo harmonizavimo pasiekmes. Ar jūs galėtumėt pasakyti, ką reikėtų harmonizuoti, kad jūs galėtumėt atlikti savo darbą geriau? Taip, aš e, nepaliečiau atsakydamas šitų aspektų ir ačiū, kad jūs dabar tai iškėlėte. Taip, tai iš tikrųjų yra esminis e, klausimas mums ir dabar mes periname prie direktyvos e, konkretaus įgyvendinimo ir aišku, jeigu tam tikro asmens kandidatavimo atveju įvyksta tokių e, dalykų, kurie yra e, nepriimtini, taip tai yra dėl to, kad direktyvos įgyvendinimas gali būti labai skirtingas. Ir yra taip pat atveju, kai direktyva ne visiškai pilnai yra įgyvendinama ir tuomet e, tai su, su, suteik, mums labai apsunkina galimybės taikyti tas priemonės. Aišku, mums reikia maksimalaus harmonizavimo dėl, dėl kriterijų ir apskritai dėl direktyvos e, nuostatų įgyvendinimo reikėtų, kad kriterijai būtų visiems vienodi. Ir aišku, statistinio požiūriu reikėtų patikslinti, kad e, didž... dažniausiai mes patvirtiname tas kandidatūras e, su tam tikromis sąlygomis, kaip kad, sakykime, jeigu nėra pakankamai laiko įvertinti užduočių atlikimui, tai mes numatome tam tikras e, sąlygas, pavyzdžiui, mokymus ar, ar panašiai, kad už, būtų užtikrinta, kad e, tie paskirimai yra, būtų tinkami ir kad žmogus galėtų gerai atlikti savo darbą. Dėkuoju, Eugene Jerzika. Dėkuoju, ponė pirmininkė matėme, kad daugelio bankų pelningumas sumažėjo. Europos centrinis bankas, kiek žinau, dar netliko detalios analizės už, dėl tų pašalinių efektų įvairių, kodėl ta monetarinė politika įgyvenima ne taip visais atvejais, kaip to norisi. E, tai buvo priimtos priemonės, kurios dar išlaikys kurį laiką tą žemą bankų sektoriaus pelningumą. Ar jūs ketinate, kad reikia paspausti Europos centrinį banką, kad būtų e, taikoma konvencinė monetarinė politika ir kad būtų peržiūrėtos dabar taikomos priemonės. Ekon vienu išklausimo metu e, buvo pasiūlytos priemonės bankams, kurie e, užsima kontaktai su įvairiais holdingais. Mano klausimas būtų toks, ar turite detalios informacijos ir kokiu priemonių ėmėtės, kad e, būtų galima atsižvelgti į situacijos pasikeitimus bankų rinkoje. Atsakymas. Dėkoju už klausimą. Dėl žemo pelningumo, taip, e, bankai, bankai jaučia spaudimą, jų maržos mažesnės, to nenuneiksi. Tačiau, jeigu norime bendrą poveikį įvertinti, turime pasižiūrėti ir į kitus faktorius. E, žemos palūkanos e, leidžia e, teikti bankams daugiau paskolų ir tuomet lengviau yra tiems, kurie pasiskolino tas paskolas gražinti. Sakyčiau, kad galbūt E, bankams būtų sunku siekti pažangos, jeigu nebūtų reikiamų taisyklių. E, nes bankams reikėjo sumažinti tos, tos blogų paskolų portfelius. Tačiau pelningumas, kaip jau sakiau, dabar yra mažesnis. Aš e, diskutuoju su kolegomis, kur dirba monetarinės politikos srityje Jie taip pat yra atlikę savo analizę. Ir tenka pripažinti taip, kad yra to šalutinio poveikio dėl šalutinių priemonių, nes centriniuose bankuose rezervai e, turėjo būti padidinti, kas sukėlė papildomos šiokios tokios įtampos. Kai dėl nacionalinių poveikio priemonių taikymų, noriu pasakyti, kad mes e, rengiame ataskaitas apie tai, 2020-aisiais tokia ataskaita irgi bus pateikta ir e, aišku, tos nacionalinės priemonės turi poveikį bankams ir mes e, pagal antrąjį ramstį galime pasižiūrėti, kaip bankai prižiūri būtent šią riziką. Taip pat kita rizika yra koncentracija tų įvairių nacionalinių priemonių ir mes tas priemonės prižiūrime nuolatos. Jeigu matome kažką labai specifinio, galime numatyti bankams papildomų reikalavimų, kad padėtis būtų ištaisyta. Aš galėčiau pasakyti, iš savo patirties Europos investicijų bankė noriu pasakyti, kad pernelik mažai dėmesio buvo skiriama ataskaitoms susijusioms su nacionaliniais įvairiais įsipareigojimais. Ir kai prekiaujama biržoje, kai prisimama visos eilės įsipareigojimų, tai matome, kad prisimama daugiau rizikos. tenka pripažinti kartais ir patirtus nuostolius ir turtas, kurį bankos turi, turi būti toks, kad būtų atitinkama likvidumo reikalavimams. Tas turtas turi būti toks, kad jis atitiktų rinkos vertę ir kad iškilus problemams bankas su jomis galėtų susidoroti. Ačiū, kolega Gusmau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Enrijam, norėjau grįžti prie tos minties, kad buvo siūlyma mažinti kapitalo reikalavimų žaliesiems aktyvams. Aš esu jau girdėjęs, ką Jūs manote apie tai. Ir atkreipiu dėmesį į tai, ką sakė ponas Dombrovski. O jis sakė, kad tai yra ta idėja, kurią reikėtų geriau išanalizuoti. Bet jūsų žiesti argumentai, kiek suprantu, yra irgi labai geri. Tai yra ta mintis, kad e, daugiau rizikos suteikti bankų veiklai tai nepadės padaryti tų gausesnių žaliųjų aktyvų. E, argumentas geras, tačiau tai nebūtinai yra taikytina visoms politikos rytims, kur kapitalo reikalavimai yra didesni. Pavyzdžiui, tarši veikla. kai jūs sakote, kad kapitalo reikalavimai turi atlikti savo funkciją, o ne kažkokių kitų tikslų turi būti siekiama, aš norėčiau užgirsti, ar tai yra tiesa ir ar ką iš tikrųjų jūs manote apie tai. Kitas dalykas, sutarėme dėl to, kad būtina yra indėlių draudimo ir garantijų sistema. Visą tai tam, kad būtų galima užbaigti kurti bankų sąjungą. Turime dalintis atsakomybę. Ar manote, kad jūsų tas paminėtas tikslas, kad visos šalis būtų vienodai apsaugotos tos indėlio garantijų draudimo schemos? Ar jūs manote, kad galima pagal indėlių draudimo schemą tai padaryti, kuri remiasi paskolų teikimu? Dėkoju už klausimą. Dėl pirmo jūsų paminėtų dalykų norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos nariai prašė Europos investicijų banko atlikti analizę dėl tų paramos faktorių. Mes prisidedame, kitaip tariant, prie šio darbo atlikimo. Kaip jau sakiau anksčiau, turime turėti empirinius įrodymus, jeigu norime priimti sprendimus. Kai kuriuose veiklos rytise rizikos yra mažiau, to nenuvei, nenuneiksit. Ir remiantis tokiais, prie, tokiais e, būtent argumentais turime ir skaičiuoti tas rizikas. Pavyzdžiui, yra nuspręsta, kad e, didelė įmonė, kuri tu investuoja visas lėšas į vieną, ryš, vieną veiklą, į vieną veiklos rūšį, rizikuoja daugiau ir veikia rizikingiau negu, pavyzdžiui, mažesnė įmonė, kurios kapitalas yra diversifikuotas. Tai štai, toks, to, tokia galėtų būti ta empirinė bazė situacijos vertinimui. Jūs sakote teisingai, reikės pereiti, taip sakant, nuo rudųjų prie žaliųjų sektorių. Kaip tai atspindėti? Diskusijoje gerai yra tai, kad diskusija dėl tvarumo priežiūros institucijas ir bankus taip pat stumia e, vertinti ilgalaikiškesnę riziką. Dabar vertintinos rizikos parametrai yra E, apimantis gal metų laiką, gal trijų metų ir tai būtų labai ilgas laikas. O dabar bankai raginami įvertinti ilgesnę perspektyvą. Ir žvelgiant į ilgesnę perspektyvą, tos rizikos matosi geriau, nes, pavyzdžiui, užtikrinant tą perėjimą į žalesnę veiklą, žalesnį funkcionavimą, galima sakyti, kad bus, ga, e, potencialiai bus patiriama rizika kurį laiką. Ir tą, visą tai įsivertinus turint omenyje, galima tinkamai užtikrinti rizikos valdymą. E, kai dėl tų įvairių faktorių kurie būtų savotiškai kaip prastesni, vertinant rudąjį sektorių, taip vadinama, ir e, kurie labiau būtų palankus žaliajam sektoriui. Vėlgi, čia yra diskusijos objektas, turėtume dar tartis dėl to. Taigi, apžvelgti reikia viską. Suvokimas yra tas, kad e, rizikas būtina diversifikuoti kalbant apie indėlių garantijas. Norėčiau dar pasakyti, jog diskusijose kartais pamirštama, kad tai yra tie pinigai, kuriuos moka bankai, e, mokėdami, už, e, mokėdami savo tam tikrus įnašus e, rizikos valdymo, taip sakant, įmokas. Ir Taip, tai yra privati schema. Tačiau, jeigu pradėtume nuo kažko, kas yra paskolų teikimas, tai sakyčiau būtų pirmas laiptelis. Galbūt perdraudimo veikla galėtų būti kitas sektorius. Tai reikštų, kad mes žengėme teisingą linkmę. Dėkoju, kolega Martučėlo. Sì, grazie. Dėkoju. Tris e, trumpi klausimai. Vakar Italijos parlamentas e, patvirtino tą e, re rezoliuciją, pagal kurią Europos stabilumo mechanizmo patvirtinimas yra siejamas su, su bankų sąjungos reikalavimais, reikalavimais dėl įsiskolinimo. Aš puikiai e, suprantu, kad e, e, indėlininkai galbūt e, bijo pakankamai šitų dalykų, bi, bi, bijodami didesnio e, įsiskolinimo ir žinom, kad Italija, pavyzdžiui, yra pakankamai įsiskolinus valstybė. Ką Jūs manote apie e, tuos e, dalykus? Taip pat, e, jeigu bus reikalavimą daugiau kapitalizavimo, tai e, kalbant e, apie nuosavo kapitalo išteklius, tai čia taip pat gali keistis e, reikalavimai. Ir kitas e, dalykas, Bari bankas paprašė tarp, tarp, tarp bankinio fondo panaudojimo ir valstybei tai kainuos milijardą eurų galų galę. Ar jūs manote, kad tai gali būti traktuojama kaip valstybės skola? įsiskolinimas. One, uh, Pradėsiu nuo lengvesnio klausimo, nuo antrojo. Ne mūsų kompetencija apibriežti valstybės pagalbą. Man nederėtų išsakyti nuomonės šiuo klausimu. Aišku, mes kalbame apie netokias svarbes, netokias reikšmingas institucijas, kurios e, yra stebimos e, Centrinio Italijos banko. Bet mes bet kuriuo atveju bendradarbiaujame su Italijos institucijomis stebėdami tendencijas. Dabar dėl Europos stabilumo mechanizmo, dėl ESM. Man didelį susirūpinimą kelia diskusijos dėl bankų sąjungos sukūrimo, užbaigimo. Mes kalbame apie raudonasias linijas valstybėse narėse ir dėl jų nebus galutinio susitarimo. Man atrodo, mes visi turėtumėm susitarti dėl to, kad proceso pabaiga turėtų reikšti indėlių draudimo schemą, Ir tai jautrus klausimas, kai mes kalbame apie valstybės skolą ir priemonės, apie diversifikaciją, kalbame apie nacionalinės obligacijas Italijos, Vokietijos. Mums reikia daugiau diversifikavimo portfeliuose. Mes turime suprasti, kad diskusijos europinės diskusijos turi stumti šį procesą į priekį. O tai, kas yra SM rinkinyje ir kas yra labai vertinga, tai yra bendrasis saugiklis ar garantija, kuri leistų užtikrinti didesnį patikimumą Europos Sąjungoje, kai yra pasitraukiama iš rinkos, kai stambus bankai pasitraukia iš rinkos, tai taip pat leistų pasiekti svarbu bankų sąjungos tikslą e, įgyvendinant reformą. Dabar dėl bankų susijungimo. E, Aš e, galbūt norėčiau pakoreguoti pacituotą mano poziciją. Aš niekada nesakiau, kad mes nereikalausime e, kapitalo susijungiant bankams. Ką aš pasakiau? Aš pasakiau, kad rinkoje galvojama, kad kai susijungia du bankai, automatiškai ECB e, reikalauja padidinti kapitalą. Ir tai išeina iš už e, abiejų bankų susijungusių bankų kapitalo e, ribų. Bet ką mes darome? Mes individualiais atvejais vertiname projektus ir banko kapitalo planus, siekiant užtikrinti, kad vidutinės trukmės laikotarpėje ne nuo pat pirmos dienos e, būtų užtikrinamas procesas, kurio būtų garantuojami minimalus kapitalo reikalavimai. Tad, kai vyksta susijungimas, kaip įprasta, vyksta e, pertvarkymo procesas ir tik tai tuo met galima nuraškyti jo vaisius. Mes kalbame apie perviršinius pajėgumus Europos bankų sektoriuje. Mes matome, kad e, galbūt koncentracija būtų neblogas dalykas. Mes nekalbame apie kažkokių gigantų kūrimą, bet kartais koncentracija reikalinga e, vidutinio, e, vidutinio dydžio kontekste, bankų kontekste, nes kitaip matome, kad nebus pakankamai gyvybingumo. Ačiū toliau Pedro Markės. Ačiū. Ačiū ponė Enrija už jūsų suteiktą informaciją. Du klausimai. Pirmiausiai, dėl prioritetų 20 metais jūs aiškiai pasakėte, kad vėlgi uh, bankų balansų tvarkymas sakėte. Ir aišku, kad bankai atsižvelgsi tai į veiklą numatytą ateinantiems metams. Uh, turint galvoje, kad bankų padėtis stabili, 7 procentai turto gražos pastaraisiais dviejais metais, netokie rizikingoje aplinkoje, balansai irgi netokie rizikingi. Galbūt reikėtų labiau vertintini e, balansų, e, bankų balansų struktūrą, ne vien tik tai kalbėti apie jų kažkokį valymą ar tvarkymą. Mes kalbame apie privarčius vartotojus, kalbame apie namų ūkius, e, kuriems didesnę grėsmę kelia šie skaičiai nei MVI. Galbūt stebėsenos srityje reikėtų labiau atsižvelgti į balansų struktūrą. Būtent sukuriant e, paskatas, remiant ekonominę veiklą ir produktyves e, investicijas. Tai yra pirma. Antras, dėl bankų sąjungos kūrimo, sukūrimo, užbaigimo. Mums kyla nerimas dėl tų raudonųjų linijų ir jos tikrai nepadės užbaigti šio proceso. Man atrodo, kad dauguma sutiks su tuo, kad labai mažiname riziko ir mums reikia rizikos daly, dalymosi riziką ramšio, bet kai kalbame apie bankų sąjungos sukūrimą europinių lygių, lieka labai daug namų darbų, ne vien tik tai apie edis kalbu. Aišku, kad tai yra nepaprastai svarbu, saugus portfeliai, taip pat ir solidi nacionalinė bazė ar pagrindas šioje srityje yra labai svarbus, bet mes kalbame ir apie tai, kad ateityje šiam komitetui galėtumėte atsiųsti savo požiūrį dėl kitų žingsnių, kurių reikia, siekiant labiau integruoti Europos bankų sektorių. Ne vien tik tai susitelkinti ties nepaprastai, aišku, svarbių klausimų, kaip edis indėlių draudimo schema. Ačiū dėl pirmo klausimo. Pakartosiu, mes esame prudensinių reikalavimų vykdymo stebėtojai, susitelkianti riziką. Tai nereiškia, kad mes vien tik tai žiūrime į e, balansų tvarkymą, valymą, turint galvoje krizės paveldą. Aišku, kad e, mes turime tai daryti, E, turime, taip sakant, daryti spaudimą, kad būtų valomas balansas. Nes jeigu iki šiol yra bankų, o tokių yra bankų sąjungoje, kur 40 ar 30 procentų e, balanso sudaro negyvybingos paskolos, tai aišku, kad jų padėtis yra labai pavojinga. Tad mes turime juos susitelkti. Bet mes taip pat žvelgiame į riziką ir kitose sritise. Pavyzdžiui, kai kalbame apie mažą palūkano normą, mes matome, kad kad bankai mėgina pelningumą ieškoti kitose sritise. Jūs sakote, kad vartotojų kreditų sritis auga, tai yra pelningesnė sritis, bet kartais joje irgi yra daugiau rizikos. Mes pamatėme taip pat ir e, didesnį skolinimą Tad mes žiūrime ne vien tik tai į tuos probleminius portfelius, mes žiūrime į naują riziką, kurios imasi bankai. Mes norime, kad būtų užtikrinama, jog bankai ją pamatuoja ir tinkamai valdo. O dabar dėl tų paminėtų intervencijų ir tie, ta prudencinė stebėsena. E, Ji nereiškia, jog mes turime kurti paskatas bankams finansuoti vieną ir kitą ūkio sektorių. Mums svarbu yra tai, kad jie patys priimtų savo sprendimus, kad jie tinkamai valdytų riziką, kurią prisima. Tai mums yra svarbiausia. Dėl bankų sektorius integravimo, jūs tikrai pasakėte svarbų dalyką. Iš tikrųjų yra labai daug, daug kas susijęs su EDIS nes be indėlių draudimo schemos atsiras kapitalo likvidumo segmentacija. kurį laiką mums teks su tuo taikytis. Nemanau, kad jau rytoj turėsime edis. Tai reiškia, kad mes bet kuriuo atveju turime naudotis turimais svertais Ir yra ne vienas aspektas, be kita ko tai yra susijęs su teisėkura, mes kalbame apie e, likvidumo galimybės, kapitalo galimybės, leidžiančias e, įsipareigojimus ir turtą labiau integruotai valdyti. Bet mes taip pat kalbame ir apie tai, kad e, grupės viduje garantijos labiau turėtų būti naudojamos tam, kad jeigu, pavyzdžiui, e, patronuojama įmonė sukrečia krizę, kad patronuojanti įmonė galėtų atitinkamai imtis veiksmų grupė, mm, grupės likvidumo lygmenyje. Tad mes norime remti taip pat ir tokius sprendimus. Ačiū. Danuta Hübner, prašom. Ačiū. Aš norėjau pasteirauti dėl trijų dalykų. Jūs jau juos paminėjote, bet gal galėtumėte pagilinti. Pirmiausiai sutinku su tuo, kad jeigu siekiame, e, ko gero niekada nebus e, suvienodintos nacionalinės nemokumo taisyklės. E, tad mums reikia nustatyti tas sritis, kuriuose galime greičiau daryti pažangą. Ir jūs pasiūlėte vieną iš galimybių, tai yra likvidacija, likvidavimo galimybės. Galbūt galėtumėte dar pagilinti tą harmonizavimo aspektą, žvelgiant į ateitį. Galbūt apie grupės galite pakalbėti, apie tarp valstybinius uh, vadinamosius home ir hosts aspektus. Taip pat dėl amerikiečių patirties e, ir bankų e, problemų tvarkymo, balansų valymo. Mm, ta galimybė turėti tokį kaip ir centrinį įrankį, apie kurį jūs kalbėjote. Gal galėtumėte pagilinti, nes to reikės bankų sąjungoje. Būtų įdomu išgirsti jūsų mintis. Ir dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie netokias svarbes institucijas ir apie jūsų vaidmenį, jas prižiūrint. Ar jūs e, vertinate šį kontekstą sistemingai? Galbūt galima būtų pakeisti kažkaip tai priežiūros apriepti, įtraukti kai kurias iš tų institucijų į tą apriepti, kad tai patektų į jūsų prerogatyvą. Ačiū. Į pirmus du klausimus atsakysiu kartu, jums leidus. Pažvelgus į dabartinę struktūrą, bankų likvidavimo struktūrą, matysite kai kurias valstybės, kuriuose nemokumo procedūros yra taikomos kaip ir įmonių atžvilgių, nėra kažkokių tai apsaugos mechanizmų ar panašiai. Bet yra ir kitų atvejų. Pavyzdžiui, vienas bankas Mums jisai buvo aiškiai žlugęs bankas dėl likvidumo, nes buvo e, JAF institucijos išsakiusios savo bejonių dėl pinigų plovimo, bet nacionalinė vietos institucija negalėjo pradėti e, atitinkamos nemokumo procedūros, tad bankas pradėjo savo sanato, savanorišką procedūrą. O kai mes kalbame apie administracinius bankų likvidavimo instrumentus, kai kalbame apie teisės aktus, kuriais reglamentuojamas bankų nemokumas, matome atveju, kai vietos administracinis likvidavimas gali būti derinamas su valstybės pagalba. Mes matėme, uh, nes vienas iš kolegų tai taip pat paminėjo, kad šis spektras yra pernelyg platus, jis turi būti harmonizuojamas. Ir kai kalbame apie administracinį bankų likvidavimo režimą, jeigu jis būtų harmonizuojamas valstybėse narėse, tai FDEC, JAV struktūra galėtų būti įkvėpimas, nes tai galėtų būti kontroliuojanti institucija jie net ir savaitgaliais netgi imasi veiklos, pradeda kontroliuoti, kontroliuoti tam, kad indėlininkai neprarastų ne cento kad niekas niekur nedingtų. Kitaip tariant, e, JAV išdas taip pat teikia garantijų FDEC, kad nebūtų parduodama kitiems bankams, kitaip tariant, kai bankas pasitraukia iš rinkos, išvalomas balansas. Tad man atrodo, kad e, Tai yra geras pavyzdys. O kai mes kalbame apie bendrą pertvarkymo valdybą, tai nebūtų tokių pirkėjų. Nacionaliniai bankai negalėtų kištis į šį procesą. Tai būtų europinis procesas. priežiūros priežiūra. Priežiūra ji patenka į nacionalinę kompetencijos sritį, kaip kad teigia ETT, tačiau mes prisimame atsakomybę už bankus, mes vis labiau įsijungiame, mes nustatome prioritetus, e, būtent kurie yra svarbesni, mažiau svarbus ir netokie svarbus. E, Bet kai artėja krizė, aišku, mes tampriai bendradarbiaujame su kolegomis vietoje. Ir kartu su jais vadovaujamės tokiu holistiniu sisteminiu požiūriu. Mes vertiname mm, taip pat ir institucinės apsaugos schemas. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie verslą remiančius bankus, apie investicinius bankus pastarojoje krizėje ir suvienodiname stebėsenos įrankius. Mes, pavyzdžiui, tvirtiname gairias, kartais instrukcijas, kai to prireikia nacionalinėms institucijoms kurios valdo tam tikras sritis. Pavyzdžiui, kai kalbame apie negyvybingų skolų valdymą, mes atitinkamai numatome europinę politiką ir siekiame, kad ta politika būtų sąžiningai taikoma. PNB banką Latvijoje. Vienas iš atvejų kai mes turėjome e, imtis priežiūros ir e, kaip tik pradėjome procedūrą, pagal kurią iš šio banko atimama veiklos e, licencija. Ačiū. Diena gėl prieš keletą savaičių jūs kalbėjote, kad vyko Pazelio 3 klausimų konferencija ji tai buvo skirta mažmeniniai bankininkystiai, kalbėjote apie tvarius finansus, bet jūs atrodo nekalbate apie tai, kad bankai neturėtų labai aktyvūs būti teikdami paskatas labiau investuoti vieną ar į kitą sritį. E, svarbu, kad bankai būtų saugesni. Jų prisimam rizika turėtų būti gerai įvertinta iš ankstesnės diskusijos. Žinau, ką esi atsakęs apie sisteminę riziką. Ji per nelik didelį ir nepamatuotą visai finansų sistemai gali kelti riziką. Tačiau tradicinės rizikos kartais arba kitos netradicinės dar nepakankamai gerai pripažįstamos. Pone von der Leyen kalbėjo kaip tik apie naują žalėjį kursą Europos ir apie naujas paskatas šios rytyje. Mano klausimas būtų toks, ar Europos centrinis bankas ir kiti Europos bankai e, tinkamai vertina savo atsakomybę, vertindami savo poveikį klimato kaitai. Koks čia bus finansinio sektoriaus indėlis apskritai siekiant e, švaresnės aplinkos koks bus indėlis siekiant išvengti tokios pat finansinės krizės, kurią patyrėme prieš keletą metų. Mano klausimas būtų toks, kokius mechanizmus manote, kad Europos centrinis bankas ir centriniai bankai šalių turi, kokias priemonės turi priimti, kad padėtų bankų sektoriui veikti um, tvariau. Ar manote, kad finansų sektoriui iškils kažkokių problemų? Uh, E, siekiant prisidėti prie klimato kaitos stabdymo. O gal taip nemanote? Ačiū. Dėkoju. Atsakymas. Galiu paaiškinti. Nenorėčiau, kad išeitumėte iš šios salės, manydami, kad ECB neprisideda niekaip prie svarbiausio ES prioriteto. Mes manome, kad šis rytis e, yra vienas iš ES tikslų. Tvarumas, aplinkosauga yra tie klausimai, kurie yra svarbus ES ir mes esame viena iš ES institucijų. Taip, mes irgi tų tikslų siekiame ir turime viską daryti, kad tai būtų. Komisijos veiksmų plane bei Europos investicijų bankų parengtame plane daug kalbama apie atsiverimą yra numatytos taksonomijos priemonės, kurios galėtų būti įdomios bankams. Visa tai yra numatyta tam, kad būtų galima paskatinti e, kovą su klimato kaita. Kai, kose, kai kuriuose šalise bankai e, žaliųjų, tų, taip sakant, kredencialų turi labai nedaug, bet e, bankai turėtų e, skelbti savo tikslus susijusius su perėjimu prie žalesnės politikos įgyvendinimo. Be to, mes daug dirbame prie to, kaip bankai turėtų tvarkyti su savo rizika. Su klimato rizika, fizinė rizika, e, su rizika, kai ištinka, pavyzdžiui, gaivalinės nelaimės. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus elementas e, siekiant užtikrinti paramą ekonomikai. Taip pat tas pereinamasis laikotarpis, jis labai svarbus, kaip jau sakome, mes esame e, taip pat parengę ir dokumentą, kur pasakyta, kogi tikisi bankai e, iš viso šio aspekto. Pavyzdžiui, jeigu susitartė dėl paskolos 25 metams, turite suprasti, kad bankas, teikdamas tokią paskolą, prisims riziką, jeigu ta paskola bus susijusi su asbesto įsigijimu. E, riziką prisima ir tas, kas nori pirkti asbesto pasiemęs tokią paskolą. Tai štai, turto vertinimas, e, vertinimui tai jau turės įtakos. Tai štai, yra dalykų, kuriuos vertiname labai teigiamai. Tai yra banko atsparumo tikrinimas Kaip jau sakyta anksčiau, kai vyksta įprastiniai, įprastiniai e, tikrinimai, pavyzdžiui, kurie taikomi Europos investicijų bankui, kitame toks numatytas, jis yra numatytas kas trejus metus. E, jeigu paimi mažesnę perspektyvą, nebūtinai gali įvertinti, kaip klimato kaita paveiks mūsų sektorių, bet bankai, tvarkydami savo riziką, vertindami ją, turi būt, e, nepamiršti šio aspekto, aplinkosauginio aspekto ir parengti reikiamas priemonės. Europos centrinis bankas irgi dirba šią kryptim. Darbo daug, paramos tikslams daug. Klausimas tik būtų toks. Ar kapitalo reikalavimų pritaikymas e, kaip mokestinė tam tikra paskata galėtų būti teigiamas dalykas. Aš manau, kad prieš uh, pasirinkdami šį kelią turime atlikti labai aiškę analizę, suvokdami, kokia rizika mūsų laukia. It... Dėkuoju. Sven Gigald. Jūs norite dar kartą klausyti? Ne? Ponas Jekeliūnas liktai. We, we Dėkuoju. Su Svenu susitarėm jūsų neinformavom. Pone Enrija. Jūs kalbėjote apie fintech bankus. Jie auga, jie stiprėja, jie ateina į rinkas. Jų licenzijavimo procesas ir rizikos e, be abejo bus susijusios tam tikros su tuo. Jūs išduodate fintech bankams licenzijas, bet jų neprižiūrite. Nacionalinės priežiūros institucijos užsima jų priežiūrą. Ir štai dabar vyks breksitas ir atsiras uh, tokia konkurencija rinkoje siekiant pritraukti iš Junktinės karalystės tas fintech e, kompanijas. Ir tai sukurs tam tikrų problemų. Nežinau, ar priežiūros konkurencijos klausimas e, jums tai šis yra laikytinas problema. Iškils įvairių ne, neaiškumų, nes ECB išduos licenzijas, o priežiūra vykdys nacionalinės struktūros. Mano supratimu, tai prižiūrėtojams yra savotiškas keblumas. Tos abi problemos, e, ta konkurencija priežiūros ir be to tas toksai, ta problema, kai licenciją išduoda vienas kontroliuoja kitas, e, sukuria komplikuotą situaciją. Ar manote, kad apie tai reikėtų kalbėti detaliau. Galbūt reikėtų įsteigti fintech darbo grupę. Ir tuomet galėtume diskutuoti mes, jūs, visos suinteresuotos institucijos. Ar tai būtų ECB kompetencija prižiūrėti tuos procesus, o galbūt bankų uh, e, ES e, administracija turėtų tuo užsiimti. Ką apie tai manote? Ačiū. Well... Uh, Atsakymas. Ačiū. Jūs e, labai svarbias problemas iškėlėte. Matome be abejo judėjimus rinkoje, naujus veikėjus, e, nes atsiranda naujus technologijos, teisingai paminėjote. Brexitas taip pat reiškia, kad e, daug fintech įmonių toliau teiks paslaugas ir tą darys po breksito turbūt Europos Sąjungoje. Svarbiausia yra štai kas. Pagrindinė užduoti šiame procese mums yra tinkamai pasinaudoti e, licencijavimo procesu. Mes išduodame licencijas ir, kaip jūs teisingai sakėte, turime numatyti licencijavimo taisyklės toms, tiems fintech bankams. Mes daug kartų pabrėžėme tokius dalykus kaip valdybos sudėtis, e, kas ten turėtų būti, kokia jų patirtis turėtų būti, kaip paslaugų perkelimas kitiems, e, subranga taip tokiu, savotiškai ir panašiai. Visa tai yra svarbus dalykai, todėl licenziavimo taisyklės turėtų būti labai konkrečios ir aiškios. Tie bankai turėtų E, būti stebimi nacionalinių priežiūros institucijų. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, nepaistom, kas vyksta tame sektoriu, kad mums, jie, kad mums tas sektorius nerūpi. Mes pradėjome fintech dialogą mes surengėme vieną tokį sustikimą, kur pakvietėme priežiūros institucijas ir šio pobūdžio bankus ir kalbėjome apie šio verslo modelio priežiūrą. Kaip jau sakiau, mes esame atlikę tam tikrą specifinę analizę tų verslo modelių ir tam tikrų aspektų. Mes paskelbėm rezultatus tos analizės ataskaitoje, kuri pasirodys sausim. Manome, kad e, post-Brexito taisyklės numatydami mes negalime steigti kažkokių arbitražo struktūrų ES lygmenių. Kadangi tai yra bankai, tai manau, kad e, mes turėtume e, taikyti jiems savo taisyklės. Tai yra savotiški bankai, kurie net, neturi bankų visų veiklų licencijos. Mes tiesiog turime visi kartu dirbti, susitarti dėl galimų sprendimų ir dėl taisyklių. Tos taisyklės turi leisti likti technologiškai neutraliems, tačiau taikydami taisyklės mes turime jas, jas taikyti visiems vienodai reikliai. Dar turime šiek tiek laiko siepapėti kainin dar nori klausti. Dėkoju. Na, manau, kad e, tai yra protinga politika neremti tų žaliųjų projektų. Nes finansinės rizikos čia gali būti daug. Mums reikia geriau įvertinti ilgalaikės perspektyvas susijusias su klimatu klausimais, bet taip pat reikės įvertinti bioįvairovės bio ir kitas rizikas. Ar galėtume šiek tiek papasakoti apie tai, kokius planus turite, kalbant apie aplinkosaugos riziką, kai, kai, ką siūlote, kai vertinate savo trumpalaikį ilgalaikę riziką. nes svarbu yra užtikrinti nuoseklumą tų įvairių vertinimų. tarp įvairių atskirų režimų. Yra įvairių platformų, tokių kaip žiedinė ekonomika ir panašiai, ką, ką, ką apie tai galima pasakyti. Dėkoju. Well, um... Atsakymas, ačiū. Kol kas esame e, įsitraukę finansinės sistemos žalinimo projektus Frank Elderson iš Olandijos centrinio banko yra atsakingas už tai. Mes į globalius procesus esame įsitraukę, vertiname, kokios yra rizikos, kokios yra galimybės. Yra faktorių, kurie keičiasi, kurie keičiasi tose srityse, kur bankai veikia. Mes taip pat dirbame su Europos investicijų banku. Pernai e, šis bankas paskelbė gairias, ką ketina daryti E, klimato įvairiais klausimais. Mes remiame šią strategiją, kuri e, subendrina savotiškai visus darbus susijusius su e, atsparumo testais, su atsiverimu, su priežiūros gairėmis ir panašiai. Ką mes jau darome ir ką ketiname nuveikti, mes norime pasiekti savo ECB e e, priežiūros tikslų. Norime e, taip pat vertinti didesnės ir mažesnės institucijas ir surinkti informaciją apie jų prisimamą riziką, pavyzdžiui, klimato srityje ir vertinti jų rizikos vertinimą. Aš jau kalbėjau apie santykius tarp mūsų ir nacionalinių struktūrų. E, dabar Pavyzdžiui, rengiame priežiūros priemonės tam, kad būtų galima vertinti klimato riziką. Pavyzdžiui, šie faktoriai priežiūrai turės labai e, aiškius tikslus. Pavyzdžiui, vertinsime valdysenos aspektus ir tai, kaip valdybose bankų e, žmonės supranta galimas rizikas susijusios su aplinka, su jos apsauga ir panašiai. Tai gali turėti įtakos kapitalo judėjimui banko. Tai štai, bendrai kalbant, mes labai aktyviai dirbame e, prie, aktyviai prie žalinimo sistemos ir vykdome įvairias politikas, formuluodami būtent priežiūros tikslus aplink šios klausimus. For... Dėkuoju ponui Enryje, dėkoju visiems kolegams, kurie e, teikė klausimus ir komentarus. Tad e, klausimas yra baigtas ir dabar grįžtame prie antrą darbo tvarkės punkto, nes mes atidėjome antrąjį darbo tvarkės punktą, kaip prisimenate. Visų pirma, turėčiau e, kai kurių pranešimų dėl e, paskirimų koordinatoriai susitarė, jog e, e, klausimynai dviejams kandidatams, e, kurie yra kandidatai į ECB vykdančiosios valdybos postus. Tai koordinatoriai sutarė, jog bus balsuojama dėl jų ekon komitete trečią E, gruodžio dieną. Toliau e, dėl e, bendros restruktūrizavimo valdybos koordinatoriai susitarė taip pat dėl paskirimo procedūrų ir statistikos patariamasis komitetas. Koordinatoriai sutarė, jog Vernen Langen bus paskirtas parlamento kaip šitos struktūros narys. Toliau darbo grupės E, konkurencingumo darbo grupė, 12 narių, e, pirmininkaus EPP, euro e, valstybių kandidatų, kandidačių darbo grupė, 12 narių, vadovaus EPP SND ir mažų vidutinių įmonių grupė EPP ir SND 3 EPP, 3 socialdemokratai, Fintech darbo grupė, 12 narių. Mes e, norėtume, kad e, kolegos dar atsiųstų siūlomas vardas iki penktadienio, iki 29 e, dienos. Ir darbo grupė ir toliau vadovaus Ekon pirmininkė. E, frakcijos e, turėjo taip pat e, siūsti peti tinklo kandidatų pavardės nuo paskutinio koordinatorių sprendimo devynios peticijos buvo e, gautos dėl e, lyčių lygybės tinklo. Monika Semedo buvo paskirta pa, pa, nulatinė ekon nare, Kira Peter Hansen e, kaip šio tinklo pavaduojanti narė. Toliau ekonominis valdymas. semestro paketas. Čia mes galvojame apie e, sausio mėnesio galimas datas ekonominiam dialogui biudžeto e, biudž ir ekon posėdis su Europos investicijų banko pirmininku 13 e, sausio patvirtinta šiam susitikimui. Europos e, parlam, e, Europos parlamentų savaitė, kurią organizuos Ekonas. Pirma tema yra e, link tarptautinės mokesčių sistemos. Šis susitikimas vyks su EBPO nariais ir 20 metais pirmininkančių valstybių parlamentų atstovais. Ir e, antra teminė sesija, kuri bus skirta e, stabilu, nuo stabil, temai nuo stabilumo iki tvarumo. Čia taip pat dalyvaus komisijos atstovai, 20 metais pirmininkančių valstybių parlamentų atstovai taip pat dalyvaus ir pasisakys. E, čia ir e, rezoliucijos projektas e, viešas e, užimtumas, siekiant išvengti interesų konfliktų. Koordinatoriai numatė grafiką, pagal kurį bus renkiama ši e, rezoliucija, toliau e, vykstantis trilogai. E, E, yra trilogas e, e, dėl tvarių investicijų. Šis trilogas vyko 3 ir 5 gruodžio dienomis. Buvo aptartos tokios temos ir tokie aspektai, kurie susiję su valdysena, su įgyvendinimo aktais, su e, ekspertų grupės e, sutarimu, e, sukūrimu, taip pat su iškastinio kūro išbraukimu iš techninių kriterijų skriningo. Toliau Dėl patalkos finansavimo, tai e, vakar 11 dieną vyko trialogas ir taryba pranešė, jog e, iš valstybių narių vis dėl trūksta informacijos apie investicijų e, ribas ir apmastymo laikotarpį. Kadangi ryte vyko trilogas ir kadangi kitas trilogas turėtų, turė, turėjo vykti po 7 valandos po pietų, tai mes turėtume gauti dar e, grįžtamosios informacijos iš tarybos. Pirmininkaujantį valstybė nusprendė atšaukti tą popietinę trilogo dalį, todėl kad valstybės narės dar turi tarybai suteikti dėrybinius įgaliojimus. Dėrybinė komanda laukia pirmininkaujančios valstybės informacijos, kad galėtų tęsti trilogus. Tad turime sulaukti tarybos informacijos. Dabar periname prie balsavimo. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos interesų konfliktų pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje prevencija. Tai jau surinksiu visus e, dokumentus, kurių reikia balsavimui. Okay, let's first do a test. Open the vote. Pabandykime, kaip vei, ar, ar veikia balsavimo sistema. Pradedame balsuoti. Ar visi jau balsavo per šį bandomąjį balsavimą? Baigiame jį. Tad e, dabar pradedame balsavimą. Pirma dalis, pirminis tekstas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis. Devintas pakeitimas. Ir ten šimtas. Jie abu identiški. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirta dalis pirminio teksto, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. C kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. B kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penktas, penkta dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešta dalis pirminio teksto, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas, devinta dalis pirminio teksto už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko, reikėtų pasitikrinti elektroniškai. Dėl 25 pakeitimo So, does everybody vote? Ar visi jau baigė balsuoti? Galime užbaigti balsavimą. Balsavimas baigtas. Vienu rinijų nariu per daug balsavo. Turime užtikrinti, kad būtų tinkamas skaičius. 28, e, atsiprašau, 26 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 32. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 33. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar balsuojame 13 e, pirmin teksto, 13 dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Citations nuo pirmos iki ketvirtos. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Prieš, susilaiko, patvirtinta. Nuo penktos iki vienuoliktos nurodomasios dalys, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Nuo 12 iki 17 nurodymasis dalis, iki už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Konstatuojamasios dalis nuo A iki D, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. F konstatama dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. G konstatama dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Į e, konstatuojama dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Patvirtinta. Okay, please, ladies and gentlemen. You... Pona, ponios ir ponai, dėl skubių pirmininkės įsipareigojimo aš ją pavaduosiu. Svarstant šeštąjį darbo atverkės klausimą, skirtą pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatoms susijusioms su specialia mažosioms įmonėms skirta schema. Žodį suteiksiu pranešėjai Inesiai Vaideriai, prašom. Ačiū pirmininkė. Jeigu likę salėje kolegos galėtų skirti man šiek tiek dėmesio, aš trumpai pristatyčiau šį pranešimą. Kolegos, verslas ir pridėtinės vertės mokestis. E, aišku, kad kyla administracinė našta renkant pridėtinę vertę, vertės, pridėtinės vertės mokestį ir jinai yra didesnė mažoms įmonėms nei didelėms, nors ir taikoma mažoms įmonėms skirta schema. Tai ypač pasakytina apie tarpvalstybinę veiklą. Šio pasiūlymo tikslas yra pakeisti dabartinės V PVM taisyklės, siekiant sukurti modernę, supaprastintą mažoms įmonėms skirtą schemą, siekiant sumažinti reikalavimų vykdymo išlaidas tiek e, nacionaliniu, tiek ir es lygiu. Tai yra labai svarbus klausimas, kadangi mažam, mažas verslas yra es ūkio stuburas. Dėl to mes turėtumėm ieškoti būdų supaprastinti jiems tenkančią naštą ir sukurti tokią fiskalinę aplinką, kuri padėtų įmonėms aukti ir padidinti prekybą tarp valstybinių lygių, nes tai padėtų sukurti darbo vietų. Šis teisėkuros pasiūlymas e, yra įgyvendinamas pagal konsultacijų procedūrą. E, rugsėjo 11. Praėjusiais metais parlamentas patvirtino rezoliuciją. Taryba susitarė dėl bendrosios pozicijos lapkričio 8 šiais metais ir nusprendė iš naujo pasikonsultuoti su parlamentu, kadangi tarybos tekstas labai skiriasi nuo komisijos pirminio pasiūlymo, kuris buvo pateiktas praėjusiu metu sausio 18-ąją. Tam, kad būtų pasiekta pasiūlymo tikslų, komisija siūlo įvairias priemonės, kurios išliko tarybos pozicijoje. Kaip antai, Pereinamasis laikotarpis e, mažam ir smulkiam ir vidutiniam e, verslui, pereinant nuo e, įprastinio prie specialaus PVM režimo yra išplėstas, numatytas vieno langelio principas mm, tarybos bendroje pozicijoje, be kita ko nuostatos dėl informacijos mainų, dėl valst, tarp valstybių narių. Tad visa tai yra suderinama su parlamento mm, raginimais ir reikalavimais ankstesnėse pranešimuose. Mes kalbame apie tai, kad reikia mažinti naštą MVI, dėl to taryba yra raginama įgyvendinti naujas nuostatas kaip įmanoma greičiau. Atsižvelgiant į tai, kad parlamento pozicija įtraukta į tarybos poziciją, Ir e, turint galvoje, kad šiam pranešimui parengti yra mažai laiko, aš siūlyčiau taikyti supaprastintą procedūrą. Ir, mm, Suprantu, kad prieštaravimų nepareikšta, tad galvoju, kad per pirmąją sausio sesiją Strasbūrė galima būtų patvirtinti šį pranešimą. Tad naudodamasi man skirtų laikų, aš norėčiau jau dabar palinkėti savo kolegoms linksmų kolegų, linksmų kalėdų, gražių atostogų ir labai jums ačiū uždėmesi. Ačiū ponė pranešėja, mes taip pat jums linkime linksmų kalėdų, o dabar žodį suteiksime šešėliniams pranešėjams. SRD, prašom, pradėsime nuo jūsų. Ačiū. Norėčiau padėkoti naujajai pranešėjai, norėčiau uh, aišku, irgi palinkėti linksmų kalėdų, gražių švenčių. Tad e, mes kalbame apie pranešimą, kuriuo siekiama išspręsti tam tikras problemas, kurios kyla PVM srityje MVI. E, praėjusiu metu rugsėjį parlamentas patvirtino tekstą, pagal kurį PVM ne vienerius, o dviejus metus bus taikoma specialiai schema, taip pat yra padidinta riba ir taip pat yra numatyta pagalba įmonėms, kurios turi teisę naudoti e, PVM lengvatas kitoje valstybėje narėje. Mes kalbame apie e, administracinės naštos ir atitinkamų išlaidų mažinimą, mes kalbame e, apie tai, kad mes sutinkame su pranešėjos pasiūlymų dėl teksto, kuri, dėl kurio taryboje buvo sutarta lapkričio 8. Toliau Karolin, Renių frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Taryba e, praėjusį lapkritį patvirtino bendrąją poziciją, mes jos e, jau kurį laiką laukiame. Ir mes visi sutinkame su tuo, kad MVI yra nepaprastai svarbos, svarbios E, Europos ekonomikai. Speciali schema MVI šiuo metu numano, numato išimti valstybėse narėse, kur SMI vykdo veiklą, bet nenumato tos išimties taikymo, jeigu įmonė veikia tarp valstybinių mastų. Tikiuosi, kad užbaigsime svarstyti šį dosiją ir taip sudarysime sąlygas visoms tarp valstybinių mastų veikiančioms įmonėms pasinaudoti išimtimi. E, parlamentas, taryba ir komisija mėgina sumažinti administracinę naštą naštą, o taip pat ir e, reikalavimų vykdymo išlaidas. Aš tikiuosi, kad e, tai tikrai padės įmonėms. Aš tikiuosi, kad specialiai schema įmonėms yra dar vienas žingsnis tinkama linkme, tad e, visiškai pritariu taip pat ir pasiūlytai supaprastintai procedūrai, o taip pat ir aš norėčiau visiems palinkėti kuo geriausios kloties ir linksmų kolėdų. Toliau žalieji, E, nėra kalbėtojo, tad einame prie ID, kas kalbės šios frakcijos vardu, nėra kalbėtojų, toliau ECR, prašom. Ačiū. Aš sutinku su tuo, ką pasakė kolego, kolegos, vargu ką čia be pridurčiau, bendroji tarybos pozicija jau patvirtinta ir aš galvoju, kad tikrai šiuo pasiūlymu MVI bus sumažinta reikalavimų laikymosi našta bei išlaidos. Ir taip pat reikėtų paraginti tarybą veikti kaip įmanoma greičiau ir patvirtinti šį pranešimą pagal supaprastinę procedūrą. Dėkuoju. Ačiū Jums. Guo Ar yra kalbėtojų? Ne. Tad supaprastinta procedūra be pakeitimų 52 straipsnio pirmoji dalis. Pranešimo projektas buvo išplatintas lapkričio 28. -ąją. Jeigu neprieštaraujate, jeigu visi sutinkate, patvirtiname pranešimo projektą be pakeitimų su paprastinta procedūra, nebent e, pagal 179 taisyklę yra šeši prieštaraujantieji pasiūlytai ribai, bet mes vis tiek galime tvirtinti pagal supaprastintą procedūrą. Labai Jums ačiū, linksmų kalėdų, labai Jums ačiū, ponė pranešėjai. So be, yeah. Ir e, aišku, pranešimą perduosime tvirtinti plenariniai sesijai be abejo. Now we can move to uh, item 7, which is... Galime keliauti prie septinto klausimo ir tai yra mano pranešimas. Aš uh, buvau paprašyta pavaduoti uh, pirmininkę ir dabar man tenka dviejopos pareigos E, kurias draudžia šiaip konkurencijos taisyklės, bet e, mano pranešimas yra būtent apie konkurencijos taisyklės, ta situacija tikrai tokia e, sudėtinga. Tai štai, dabar kaip pranešėja pristatysiu jums savo pranešimą ne kaip pirmininkė, o kaip tiesiog kaip pranešėja kalbėsiu apie konkurencijos reikalus. Dėkoju visiems gerbiami kolegos ir ypač šešėliniams pranešėjams, su kuriais dirbome kartu. Bendradarbiavimas buvo puikus rengiant šį pranešimą. Tai yra iniciatyvinis pranešimas, bet jis labai svarbus dėl daugelio priežasčių. Dėl trijų iš jų. Pirma, turime naują Europos komisiją, kur dirba vicepirmininkė atsakinga už skaitmeninius klausimus ir konkurenciją, kur yra labai ryštingai nusiteikusi ir tai yra džiugu. Konkurencijos politika Bet to tokie, kai buvo sumastyta pradžioj, jau atliko savo <clears throat> pradinį vaidmenį, integruotos buvo vidaus rinkos e, ir įmonės e, konkuruoja e, vienodomis sąlygomis, tai buvo naudinga vartotojams. Tačiau suvokia vis labiau visi ir valstybės narės, ir piliečiai, Taip pat jau ir Europos komisija, kad tos konkurencijos taisyklės nebėra tinkamos šiandienos realijoms. Jos nebėra pakankamai efektyvios naujiems iššūkiams atremti. Taigi savo pranešime norėjau svarbiausias keturias ašis tokias pabrėžti, kurios bus pakeistos, papildytos, tačiau mano požiūriu jos yra svarbiausi ramšiai, su kuriais reikia kuo greičiau dirbti. Pirmiausia, e, konkurencijos politikos vaidmuo globalizacijos procese. E, šis vaidmo turi būti stiprinamas, atsižvelgiant į tuos iššūkius, kuriuos šiandien patiriame. E, pirmiausia, norėčiau paraginti Europos komisiją priimti labiau globalų požiūrį, kuris būtų pramonės bendradarbiavimui palankesnis, kad atsirastų Europos lyderiai, kurie galėtų konkuruoti pasauliniu lygmeniu. E, dėl to siūlau peržiūrėti tinkamos rinkos apibrėžimą E, kad būtų galima įtraukti tą pasaulinę dimenciją, tą apibrėžimą. Reikėtų ilgalaikiškesnę perspektyvą matyti. Ir džiaugiuosi, kad komisarė Vestager savaitės pradžioje <clears throat> šią idėją atsižvelgė ir sakė, kad peržiūrės 90 metų komunikatą dėl e, tinkamos rinkos apibrėžimo. Galiausiai, kad būtų efektyvai kovojama su nesažininga įmonių praktika iš trečiųjų valstybių, e, o šios gauna subsidijas, Tam reikia sustiprinti turimas priemonės kontrolė tiesioginių investicijų užsienio užtikrinti ir abipusiškumui užtikrinti, kai vyksta viešieji pirkimai. Turime nebūti naivus. Reikia pasižiūrėti, kaip taikomos ES taisyklės valstybės pagalbos teikimų srity. Antras, antroji ašis. Tai e, yra skaitmeninės rytis, tai yra mūsų ekonomikos sektorius. Reikia konkurencijos taisyklės pritaikyti ir skaitmeniniam sektoriui, ir reikėtų, kad egzistuojančios priemonės būtų labiau efektyvios. Kaina nebėra vienintelis rodiklis gerbuvi žmonių išmatuoti naujojų to 21 amžiaus auksų tampa duomenys. E, duomenų rinkėjų veikla turi būti geriau e, reguliuojama, kad nesudarytų jie duom, neįgautų dominuojančios padėties rinkoje. Kai dėl duomenų rinkos e, reikia numatyti kontrolės mechanizmą, nepaisant jokių slengščių ir įrodinėjimo naštą reikia perkelti ant įmonių e, pečių, kad jos įrodytų, kad neketina groboniškai elgtis rinkoje. Reikia taip pat numatyti reksantę rinkos kontrolę. Taip pat noriu įspėti Europos komisiją dėl duomenų surinkimo asmeninių, finansinių ir dabar jau e, sveikatos duomenų. Ta daro kelios įmonės, kurios negerbė jokio privatumo taisyklių, nesilaiko jų ir susireka tuos e, duomenys. Vartotojai turi būti laisvi Dėl to reikėtų, siūlyčiau įkurti Europos vartotojų gynėjų struktūrą dėl sankcijų. <clears throat> Pirmiausia, tai yra baudos, kurias galėtų numatyti Europos komisija. Ir tai yra svarbi priemonė, tačiau to nepakanka, nes įmonės dažniausiai tas baudas perkelia ant vartotojų pečių, tad reikia kitų įmanomų priemonių. Pirmiausia, imtis apsaugos priemonių, kad būtų galima uh, tas kovoj, kovos su nelegaliais susijungimais įmonių ar susitarimais kovoti efektyviai. Būtina, kad taip pat įmonių elgesys būtų sekamas ir kad būtų padedama nukentėjusiams įmonėms. Trečioji ašis tai yra pasikeitimai e, skaitmeniniai, ekologiniai ir technologiniai e, sektoriniai tekstai čia būtų svarbu, reikia atlikti tikrinimus sektorinius, atsižvelgiant į ekologinius, technologinius ir skaitmeninius pasikeitimus. Ir turime labiausiai dirbti su tais sektoriais, kurie e, labiausiai pareičia piliečių gyvenimą, pavyzdžiui, judumas mieste ir taip toliau. Taisyklės, kurios susijusios yra su valstybės pagalba, turi būti peržiūrėtos. Dėl to svarbiausi projektai, kurie atitinka bendrą europinį interesą, turėtų būti, tas priemonių arsenalas turėtų būti supaprastintas. Ir tai turėtų būti mažesni projektai, turinti savo struktūrą, reikia e, investuoti į e, dirbtinį intelektą. Ir tie projektai turėtų būti orientuoti į tvarų vystimasi. Šią savaitę e, baterijų Airbuso patvirtinimas buvo puikiai žinia ir tai yra gera pradžia, reikės tęsti tą pačią linkmę. Europos parlamentas turės e, prižiūrėti, kaip konkrečiai tas projektas įgyvendinamas. Na ir svarbiausia, e, dar vienas dalykas, Europos parlamentas turi e, aktyviai dalyvauti formuojant konkurencijos politiką. Yra žinoma, kad e, konkurencijos politika pirmiausia Europos komisijos rankose, tuo tarpu Europos parlamentas, vienintelis organas, kurį tiesiogiai renka piliečiai, kad jiems atstovautų, tiesiog pernelyg e, dažnai neturi lemiamo žodžio, su juo tik pasikonsultuojama, o kartais e, jis ir realiai ir neįtraukiamas į tuos projektus. Parlamentas turėtų vaidinti didesnį vaidmenį konkurencijos srityje. Amerikos kongresas, pavyzdžiui, pradėjo tyrimus šios srityje, taigi jo svoris didesnis. Europos parlamentas neturi tų pačių galiojimų kaip kolegos Junktinėse Amerikos valstijose, bet jis labai svarbi struktūra ir reikėtų, kad jis dažniau būtų įtrauktas į visus sprendimų prieimimus. Svarbu atverti konkurencijos politiką, atsižvelgti į pramonės, aplinkosaugos, saugos E, užimtumo, prekybos įvairius tikslus, socialinius tikslus taip pat, kuriuos kelia ES. Nacionalinės priežiūros institucijos ir vartotojų grupės nacionalinės turėtų būti taip pat įtrauktos į šią sritį. Ir e, manyčiau, kad tų salų atskirų nebereikia, visiems reikia dirbti kartu, taip geriau įvertinant bendrus tikslus. Dėkoju kad taip ilgai manęs klausėte, kolegos. Džiaugiuosi galėdama pasikeisti nuomonėmis su jumis ir galėdama pradėti diskusiją. Ačiū. Ir visiems linksmų kalėdų. So I now give the floor back to our favorite chair. Dabar suteiksiu žodį mūsų mm, mėgstamiausiai pirmininkiai. Okay, now I think we can uh, give the floor to uh, the shadows, starting from uh, Stefan Heinrich Berger. From... Pradėsime nuo šiandien pranešėjų. EPP šiandien pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tiesų e, mes kalbame apie savos iniciatyvos pranešimą ir teisingai paminėjo pranešėja Jon Kurtin. Mes kalbame apie parlamento kadencijos pradžią ir apie tai, kad reikia naujų impulsų konkurencijos politikai. Mes visi jaučiame, kad pasaulis pastaraisiais metais sukasi greičiau ir kad tie dalykai, kurie anksčiau net neegzistavo, dabar verčia į juos politiškai reaguoti, nes jie yra ir juos reikia ehm, atitinkamai, juos reikia atitinkamai reaguoti. Ką matome pasaulyje? Matome uh, naujas, naujas veiklos sritis, kaip antai Kinijoje, Amerikoje. Ir galvojau, kad reikia sudaryti sąlygas vidaus rinkoje kurti stipres įmonės, o konkurencijos politika tam turi būti sukūriamos prielaidos, kad ateityje būtų įmanomi susijungimai bei bendradarbiavimas kitose rinkose. Be to, šiame metinėme pranešime kalbama ir apie suskaitmeninimu susijusius aspektus. Aišku, galbūt vieną kitą aspektą reikėtų gilinti, kaip reglamentuoti vieną ar kitą dalyką. Tad mes, mūsų frakcija, o taip pat ir aš, tikrai dar panagrinėsime kai kuriuos elementus. Tačiau nepaisant viso to, akivaizdu, jog reikalinga tokia konkurencijos politika, kuri būtų greitesnė ar leistų greičiau veikti ir veiksmingiau veikti skaitmeninimo kontekste. Dabar kalbant apie atskiriems sektoriams skiriamas priemonės. Pasakysiu, kad esu iš to regiono, kuriame didelį vaidmenį vaidino rudoja anglis. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbame apie Reino regioną, jeigu kalbame apie kitus regionus ir apie tai, kad anglis e, būtų pakeista kitomis energetikos formomis, tai turime pradėti atitinkamą finansavimo procesą. Bet aišku, kad tam procesui negali būti taikom, taikoma subsidijų uh, netai, neturi būti taikomas subsidijų būdas, nes e, reikia galvoti apie tai, be kita ko, kaip parlamentas atliks savo vaidmenį, talkindamas konkurencijos generaliniam direktoratui ir kalbame apie tai, kad diskusijos turi būti dalykiškos, o ne emocingos. Tad, man atrodo, ieškosime dar tokio aukso vidurio. E, apskritai aš palankiai vertinu šį metinį pranešimą ir džiaugiuosi tuo procesu, kuris dabar prasidės. Dėkuoju, Karmin Gabriela, Gabriela Avram, e, socialistų frakcija. Dėkuoju, aš sveikinu e, šį pranešimo projektą, tai puikus pagrindas tolesniam darbui, tai yra pranešimas savo iniciatyva, tačiau juo nusinčiamas puikus signalas komisijai ir e, kitais metais, manau, kad vicepirmininkė Vestager negalės ignoruoti to e, signalo. Čia taip pat pabrėžiami labai svarbus aspektai, e, konkurencingumo aspektas naujajame skaitmeninėme pasaulyje, taip pat žaliojo kurso gyvenimo e, pradžia. E, bei lankstesnės, galimai lankstesnės taisyklės, taip pat e, valstybės e, pagalba siekiant valstybėms e, pasiekti naujų ekologinių tikslų, žaliojo kurso tikslų, mes turime užtikrinti, kad galimi neįjami, galimos neįgiamos pasiekmes turėtų būti vertinamos, nes uh, žalinimas gali turėti kai kurių šalutinių poveikių e, kitoms sritims. Taip pat e, buvo klausimų dėl ES taisyklių, dėl valstybės pagalbos 900 milijonų eurų E, eurų. Tokia yra suma, apie kurią e, sukasi kalba, pavyzdžiui, e, kalbant apie pagalbą Alitalijai ir buvo taip pat kita tos pagalbos dalis 400 milijonų. Mes tikimės, kad komisija priims sprendimą greitai dėl šio atvejo, todėl kad to, tokių atvejų kaupėsi ir, ir, ir kitų. Taip pat e, e, laikas ir procedūrų įgyvendinimo e, trukmė. Pavyzdžiui, Google atveju mes matome, kad viskas kinta labai greitai, todėl turime konkurencingumo platmėje veikti labai greitai. Taip pat e, duomenys yra e, dabar labai vertingas dalykas, tai yra tikras Eldorado ir mes mokame labai brangiai, leisdami naudoti savo asmeninius duomenis. Ir pilietinė visuomenė galbūt netgi ne iki galo supranta šitos dalykus, išskyrus tik tai pačius garsiausius skandalingus atvejus. Uh, nes tai, ką žino visuomenė, yra tik tai aisbergo viršūnė. Mes turime nagrinėti giliau šitos e, aspektus. Čia kalba sukasi apie privataus gyvenimo apsaugą. Ir e, taip pat e, mes būtinai turime peržiūrėti šitais aspektais konkurencijos taisyklės. Aš sveikinu ponios Vestager sprendimą peržiūrėti e, tinkamus rinkos apibrėžimą, tai e, turi būti apibrėžta ne tik tai pagal geografinį kriterijų skaitmeninės ekosistemos kartais gali įkalinti vartotojus ir e, konkurencingumo e, taisyklės iš tikrųjų kartais nebūna pakankamas. Skaitmeninėme sektoriuje aš džiaugiuosi, kad yra eksantė tikrinimas ir konkurencingumo generalinis direktoratas turi e, būtinai naudoti visas e, priemonės, taip pat reikėtų didesnio skaičiaus ekspertų pagalbos šiame sektoriuje, siekiant įvertinti galimas priemonės Rumunija ir Bankijos sektorius. Čia e, vartotojai susiduria su e, skaidrumo trūkumu ir su labai e, e didelėmis palūkanomis paskolų srityje dėl e, kredito produktų pardavimo mar, maržos ir palūkanos yra pačios didžiausios Rumunijoje, du kartus viršyje ES vidurkį pagal 18 metų duomenis. Ir e, galiausiai žemės ūkio sektorius aš norėčiau pakviesti komisiją e, patikrinti didžiausių prekybos tinklų taikomą praktiką, pateikiant e, ūkininkų produkciją prekybos centruose. Merkosūro valstybės e, ir e, pigus importas į ES, ES rinka gali būti užtvindyta produkcija, kurios gaminimas yra susijęs su kitomis taisyklėmis, kur, kur šio gamybos metu nesilaikoma ES standarto. Toliau, e, e, dėl e, konkurencingumo e, e, prioritetų. Sven Gigold. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog pranešimo projekte, už kurį mes dėkojame, daug yra individualių e, aspektų, kuriuos mes remiame ir uh, Mes esam pasirengę siekti kompromiso šiais aspektais. E, dabar matome, jog tas e, atsiverimas yra pernelyg bendro pobūdžio. Ir griežtai kalbant apie konkurencingumo politiką, tai e, tos e, e taisyklės dalyviams, kurie e, veikia pasaulinėje rinkoje, gali būti per didelė naša, našta. Mes e, matome, jo konkurencija yra labai didelė ir labai svarbu būti konkurencingiams tarptautinėje rinkoje. Mūsų konkurencijos politika neturi e, būti našta ir e, ypač tose ateities sektoriuose, kur labai svarbus žalinimas. Aišku, neturime būti naivus, turime e, įtvirtinti tam tikras e, ribas, tačiau e, apskritai, kalbant apie, e, pavyzdžiui, penktą punktą ir valstybės pagalbą, čia e, yra tam tikrų dalykų, kurie atveria Pandoros skrinę ir e, kurie gali būti pavojingi ir aš nemanau, kad tai geras dalykas. Mes turime rinką 500 milijonų vartotojų ir e, tokia e, rinka suteikia galimybę užtikrinti tinkamą konkurenciją vidaus rinkoje, nes tokia konkurencija yra naudinga vartotojams ir naudinga taip pat naujiems žaidėjams, kurie nori dalyvauti tarptautinėse rinkose. Komet e, mes e, Matome kai kurios susijungimo atvejus ar valstybės pagalbos atvejus. Mes turime aiškiai identifikuoti, kuomet konkurencijos po, požiūrių tai gali kelti problemų. Problemų tarptautinių e, lygmenių ir tam, aišku, reikia labai aiškios sistemos, nes dabar sistema yra tokia e, e, atvira, kad iškyla atitikties su sutartimis e, problemų. Aš manau, kad e, Mes e, turėtume remtis e, pas paskutiniu šitos e, srities pranešimu. Komisija neatsižvelgia, tiesą pasakius, į visus mūsų išsakytus aspektus. Mes negavome iš komisijos teigiamą atsakymą dėl visų tų aspektų. Tad turime siekti dėl to didesnio aiškumo ir taip pat palankiai žiūrime į eksantę rinkos tikrinimą, taip pat e, palankiai žiūrime į vartotojų apsaugos e, instituciją Europos lygmenių. Mes e, manome taip pat, kad nuostatos dėl skaitmeninių platformų turi būti sustiprintos. Europos parlamentas jau akcentavo tas problemas, su kuriamis susidurima turizmo sektoriuje apie 50 procentų viešbučių ir, ir panašių įstaigų kaimo vietovėse dabar e, patenka į skaitmeninių platformų e, rankas ir tie, tie, tie viešbučiai dėl to gauna mažiau pajamų, nes šiame kontekste dominuoja interneto platformos. Joms tenka tokia rinkos dalis, kad e, restoranai ir, ir, ir viešbučiai iš tikrųjų dabar daug e, dėl to praranda. Čia galbūt būtų įmanoma fiksuoti kokias nors e, ribas, nes antraip šio ekonominio sektoriaus ekonominio proceso dalyviai gali iš tikrųjų būti eksploatuojami. Dėl e, žalinimo taip pat turime būti konstruktyvesni. Mes e, esame pasirengę peržiūrėti gairias ir taisyklės tam, kad būtų užtikrinta, jog e, konkursų metu tinkamai būtų taikomas išimtis tam tikroms energijos rušims ir jų naudojimui. Taip pat kalbant apie regioninius e, oro uostus, tai e, prisideda prie įvairių e, filialų, negyvybingų filialų didėjimo. Dėkoju. Dabar žodis ponui Dirk Epping. Aš dar, dar, dar ne, nemačiau Dirkai, taip, aš pakankamai toli sėdžiu. Aš e, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, pranešimo projektą, tai yra puikus pagrindas tolesniems darybams. Aš šiandien e, pateiksiu tik tai keletą komentarų dėl tų sričių, kur aš manau dar gali būti pažangos. Visų pirma, mes turėtume užtikrinti e, konkurencingumo generalinio direktorato kompetenciją įgyvendinant konkurencijos taisyklės. Parlamentas turėtų turėti galimybę tarti savo žodį dėl bendros sistemos, tačiau e, e, parlamentas neturėtų nagrinėti individualių atvejų. Todėl turėtume būti labai atsargus, kuomet yra bandoma kritikuoti e, pranešime atskiras įmonės. Taip pat dėl parlamento prerogatyvų tyrimų E, e, srityje. Aš nežinau, ar reikėtų tokių, tokių galių kaip e, Junktinių valstybių parlamente. Toliau dėl apmokestinimo sistemos. Tai gali taip pat kelti tam tikrų konkurencingumo problemų. Mes dėkojame, kad pranešėja neskatina įvairiausių mokesčių ir daugiau laikosi konkurencingumo E, prizmės konkurencingumo politika turi užtikrinti vienodas sąlygas e, įmonėms, ar jos būtų didelės ar mažos. Mes neturėtume taip pat e, užkrauti konkurencingumo generalinio direktorato tokiais tikslais kaip žalinimas, pavyzdžiui. Mes norėtume taip pat konkre konkretesnių ir e, aiškesnių argumentų dėl vartotojų apsaugos agentūros e, kūrimo. Mes e, žinome, kad e, pranešėja yra teisininkė, konkurencijos specialistė ir aš manau, kad tai pavyko parengti gerą pranešimą, tai puikus pagrindas. Ponas e, Vyto ECR frakcijos vardu pateiks dar e, konstruktyvių e, pakeitimų, kurie tikimės bus palaikyti e, daugumos kolegų ir dar e, e, keletas pastebėjimų. Šiandien yra 12 gruodžio. Aš matau, kad prieš dvi savaitės buvo pateiktas ponė Vestager šis projektas. Galbūt aš nepakankamai susipažinęs su įprastinė tvarka ir procedūromis, tačiau e, parlamento ir komisijos vaidmenys yra čia skirtingi. Tad e, ar tinkama yra, kad pirmą projektas yra pateikiamas e, komisarai, o tik paskui parlamentoj? Aš norėčiau, kad mums būtų pateiktos gairės šito procedūriniu klausimu. Okay, thank you. Uh, now, Manono. Ačiū manovrai. Labadiena. Ačiū, ponė pranešėja, už tą pirmąją dokumento versiją. Tai nėra teisėkuros pranešimas ir apie konkurencijos politiką nebūtinai parlamentas turi pasisakyti, nes čia kalbam apie didelius iššūkius Europos Sąjungai. Jūs sakėte, jog sieksite, kad Europos parlamentas vaidintų didesnį vaidmenį konkurencijos politikos įgyvendinimo srity, nes tai yra ypatingos svarbos reikalas ES ekonomikai. Nepaisant netėlėsio pranešimo apimties, man atrodo, reikėtų ko gero paminėti papildomus dalykus. Tris dalykus noriu paminėti. Pirmiausia, valstybės pagalba. Tai yra aktualiausias klausimas, nes tai yra susiję su Ursulos van der Leyen pristatytų Europos žaliųjų kursų. Vakar iškirtom tą pristatymą. Buvusi komisija buvo paskelbusi valstybės pagalbos taisyklių vertinimą. Tas vertinimas turi būti kuo greičiau užbaigtas ir svarbu, kad teikiant valstybės pagalbą, tas vertinimas numatytų, kokį poveikį turi aplinkai, e, užimtumui ir neligybės mažinimų valstybės pagalba teikiama. Europos komisija turėtų peržiūrėti bendro ekonominio intereso e, projektų taisyklės. Būtina, kad būtų kuriami, e, kuriamas visuomeninis transportas tinkamai, socialinis būstas ir kad su tais tikslais konkurencijos taisyklės taip pat būtų suderintos ir kad valstybės pagalbos taisyklėms irgi apimtų šie aspektai. Mokesčiai dabar. Norėčiau pasakyti, kad galvoju kitaip negu mano kolega, nes e, konkurencijos dalykai yra susijęs su mokesčiais. Nes e, tos mokestinės lengvatos, kuriomis naudojasi tarptautinės įmonės, e, prieštarauja e, sąžininkoms konkurencijos taisyklėms ir sudaro pagrindą ne, nesažininkai konkurencijai. E, mokesčių klausimas yra tik trumpai paminėtas pranešime ir čia kalbama daug mažiau negu ankstesniais metais panašaus paudžio pranešime. E, apie nesažininką konkurenciją fiskalinės ir tie kalbama praktiškai labai mažai. Neraginama su nesažininką fiskalinę konkurenciją kovoti priešingai negu ankstesniuose trijuose pradešimuose, o problema neišspręsta tiek e, rengiant ataskaitas dėl atskirų šalių. Prieš dvi savaitės vėlgi nepavyko sustarimo pasiekti. Žinoma, kad e, tarptautinio apmokesnimo klausimai irgi yra tie, kur nėra vieningos nuomonės, ar kalbėtume apie, apie EBPO ar CCTB klausimus ir šiaip ar taip pirmieji visų tų sprendimo poveikius e, pajunčia mažos ir vidutinės įmonės. Nesvarbu, kurios įsikūrusios - Olandijoje, Luksemburgė ar kitur ES. Mes siūlome štai ką, prašymė reikėtų pabrėžti tuos dalykus ir kad būtų įmonių mokesčiai tinkamai harmonizuoti, kad būtų rastas sprendimas dėl uh, ataskaitų dėl atskirų šalių, uh, e, CCC TB, kad būtų patikslinta visiems ir galiausiai, kad būtų sudarytas ES e, fiskalinių priebėgų e, sąrašas. Visą tai parodytų, kad mes esame nuoseklus ir kad ES neteikiami kažkokie fiskaliniai neteisėti privalumai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra nesažininga konkurencija, kuri kyla dėl mūsų aplinkosaugos ir socialinių normų skirtumų ES viduje bei skirtumų šiuose srityse su trečiosiomis šalimis. Nėra socialinių normų harmonizacijos ir e, tiek fiskalinių, tiek socialinių reikalų srityje, dėl to e, laikas e, imti šios problemos. Minimalus darbo užmokestis Europoje siūlymas šią temą turėtų būti kuo greičiau išnagrinėtas. E, ES e, prekybinės gynybos priemonės apima naujas nuostatas, būtina užtikrinti, kad mūsų standartai socialiniai ir ekonominiai nebūtų tie, nuo kurių kenčia mūsų pačių įmonės. Būtina taikyti egzistuojančias konkurencijos taisyklės. Pavyzdžiui, įmonės, kurios yra įsikūrusios šalyse, kur darbo teisės nepaisoma, veikia Ir tuo tarpu su Japonija bendradarbiavome, tuo tarpu iš dešimties e, aštuonias į konvencijas tarptautinės darbo organizacijos yra ratifikavusi. Europos komisija turi vertinti socialinių ir aplinkos saugos taisyklių pasikeitimą trečiosiuose šalyse, kai kalbam apie konkurenciją. Ar tai daroma efektyviai? Kažin, mano kolegė socialistė ką tik e, kalbėjo apie tai laisvos priekybos sutarimas su Merkosur, pavyzdžiui, ir pavyzdys, kai to tai neužtikrinama. Žinome, kad e, Brazilijoje masiškai naudojami Europoje uždrausti pesticidai. Reikia, kad komisija ir tai įvertintų, e, kalbėdama apie priekybos gynybos priemonės, e, kad tos nuostatos išdėstos pranešime dėrėtų su Europos naujo žaliųjų kursu. Ačiū. Neliko daug laiko, bet norėčiau dar. Dara E, skirti laiko e, spontaniškiams pasisakymams. Pirmiausiai, Andrėjas. Kad būtų aišku, būtų labai gaila, jeigu neliktų laiko uh, apie tai pasikalbėti, nes jau pakankamai ilgai laukiu, tad ačiū, kad suteikėte man galimybę pasakyti. Norėčiau pateikti tokius aštuonis, aštuonis pastebėjimus. Pirmiausiai, dėkoju šio komiteto vicepirmininkiai, kad ji nepasistengė pasinaudoti šiuo pranešimu kaip priemonė siekti kažkokių tai specialių tikslų. Mes kalbame apie konkurencijos politikai skirtą pranešimą, nes vienos frakcijos, pavyzdžiui, žalie norėtų daugiau žalinimo, kiti norėtų kitų aspektų, o konkurencijos politika yra skirta tam, kad socialinės rinkos ekonomikos srityje būtų sukūriamos vienodos veikimo sąlygos, o kitos taisyklės turi būti būtinas tai tos kitose, kitose kontekstuose. E, kaip ponas Belga teisingai pasakė, mm, kad buvo paminėtas valstybės pagalbos e, atvejis svarsytas šį pirmadienį. Mes kalbame apie tai, kad Vezenheime bus uždaryta Prancūzijos atominė elektrinė. Kitas dalykas, antras dalykas, Tai yra rinkos apibriešties pakeitimas. Ko gero, komisija padarė patį svarbiausią pakeitimą, kai mes kalbame apie susijungimo atveju šioje srityje. Man atrodo, kad komisija turės paaiškinti parlamentui, kokie pokyčiai padės ateityje geriau įvertinti globaliai vykstančius susijungimus. Vienas pavyzdys, kurį vertinu labai kritiškai, Tai yra mėginimas susijungti su NXP. Akivaizdu buvo, jog buvo tenkinami visi europiniai kriterijai konkurencingumo ir susijungimo politikos, bet mes vis tiek mm, suprantame, jog negalėjo įvykti tas susitikimas dėl to, kad Kinijos institucijos nedarė savo darbo. Tad mm, e, iš esmės buvo užblokuotas e, E, tų institucijų darbas e, dėl Kinijos institucijų neveikimo. Mes suprantame, kad e, daug yra problemų ir Financial Times pareiškia, kad Citibank yra įtrauktas į jų struktūrą, bet mes turime laikytis labai aiškios pozicijos, kad mūsų konkurencijos sąlygas tai yra visiškai neįmanoma ir mes negalime leisti monopolistui, monopolininkui priimti sprendimus už piliečius. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, aš sutinku su pono Epingu, džiaugiuosi matydamas jį čia. Nereikėtų konkrečiai čia įvardinti įmonių pavadinimų, nes man atrodo, kad ir taip aišku, uh, ką mes turime galvoje, nereikėtų piknaudžiauti šiuo tekstu. Ačiū Andrėjas. Poltang. Ačiū už mm, galimybę mm, tokioms nuodugnesnėms diskusijoms. Kaip ir Andrėjas dėkoju. Pranešimas yra įdomus. Apskritai pasakysiu, kad konkurencingumo politika yra Europos vidaus rinkos šerdis. Aš pritariu tam, kad rinkos apibrieštis globalizuotoje ekonomikoje yra labai svarbus aspektas. Mums reikėtų kovoti su bet kokia rinkos koncentracija, siekiant vienodų veiklos sąlygų. Taip pat bendras pastebėjimas būtų ir toks, pratesant Sveno mintį dėl penktos pastraipos. O aš atkreipsiu dėmesį į šeštąją. Čia kalbama apie pramoninį bendradarbiavimą, tampresnį. Ar tikrai šiame pasaulyje norime daugiau koncentracijos, o gal vertėtų kovoti su ją ir su e, koncentracijos galiomis. Mums reikalinga stipri konkurencijos politika, kad žaidimo sąlygos būtų vienodos. Tai tokie bendri pastebėjimai. Dabar dėl apmokestinimo. Konkrečiau kalbant, pakartojama, kad apmokestinimu kartais yra mėginama netiesiogiai suteikti valstybės pagalbą. Man atrodo, kad nepakankamai įvertinamas dabar egzistuojančios problemos mastas. Mes, pavyzdžiui, galime kalbėti apie e, Niderlanduose veikiančias daugia nacionalinės e, kampanijas, įmonės, kurios neveikia mokesčių. Tad žiūrint į stambes įmonės, matome, kad yra nesažiningumo ir galvoju, kad europiniu lygmeniu uh, reikia imtis veiksmų. Taip pat mes suprantame, kad e, akivaizdi problema, turiu galvoje skaitmeninių platformų koncentraciją, aš neminėsiu Google, Facebook, tai yra kaip dramblys kambaryje, visi jį mato. Ir su Vestager, kai vyko jos klausimai, aš klausiau, ką daryti. Viena iš galimybių. Um, e, yra suprasti, kad europinėms alternatyvoms nebus lemta atsirasti, jeigu bus tokia galios koncentracija. Todėl norėčiau, kad parlamentas galvotų apie tai, kad pavyzdžiui duomenų perkeliamumas e, tarp platformų galėtų būti viena iš, vienas iš būdų spręsti akivaizdžią problemą. Ačiū Polai. Su mumis yra generalinio konkurencingumo direktorato vicepirmininkė ponė Cecilija, tad norėčiau, kad ir ji pateiktų pastebėjimų apie šią ataskaitą. Atsiprašau, ponas. Ačiū. Ne tik pateiksiu komentarų, bet e, ir pasakysiu pradžiai, kad e, norėčiau Jums padėkoti už komiteto kvietimą ateiti čia. Man didelį įspūdį paliko jūsų dalykinės žinios ir visas supratimas šios politikos. Nes šiame pranešime yra, sakyčiau, daromos tokios akivaizdžios išvados. Vestager ypatingai svarbus dialogas su parlamentu. O savo direktorate mes puikiai suvokiame, kad jūs esate išrinktieji atstovai, atstovaujate Europos piliečiams, jūs ir, tiksliau, mes turime būti, turime labai įsiklausyti į tai, ką sakote, nes turime tarnauti viešajam interesui ir savo piliečiams. Tačiau jūs ko gero pastebėjote, kad kiekvienu jūsų iškeltų klausimų komisija siekia į tuos klausimus sureaguoti, nes mes puikiai suprantame, kad jūs atstovaujate piliečių susirūpinimui ir jų klausimams. Šioje naujoje von der Leyen komisijoje Margarete Vestager yra ta komisarė, kuri yra atsakinga už konkurenciją Ir jai taip pat labai svarbu, kad šis dialogas su jumis tęstusi. Dabar, kai dėl prioritetų, kai kalbame apie vykdomąją komisarę Vestager ir jo prioritetus, pirmiausia, reikėtų paminėti konkurencijos nuostatų vykdymo užtikrinimo Ir um, mes matome, kad per ateinančius penkerius metus komisarė nuvei, nori nuveikti daug, žymiai daugiau nei iki šiol. Kai kalbame apie tyrimų pagreitinimą ir bendradarbiavimo su jumis sustiprinimą, ir kai kalbame apie Europos konkurencingumo tinklą, suprantame, jog svarbus bendradarbiavimas yra su nacionalinėmis institucijomis. Dar vienas svarbus dalykas tai yra antimonopolinės taisyklės, susivienijimai ir valstybės pagalba. Labai svarbu žinoti, kas vyksta skaitmeninėje rinkoje ir turėkite galvoje, kad mes nesame kažkoks tipinis tradicinis direktoratas, miegantis netaikantis jokių taisyklių. Ne, nors mes suprantame, kad kai kurias nuostatas dar reikia šlifuoti. O dabar greitai sureaguosiu kai kuriuos komentarus. Pirmiausiai dėl valstybių, dėl subsidijų. Aišku, kad nuostatos dėl subsidijų yra vienas iš mūsų ES šios ryties darbo ramščių. PPO veikia įtikinamiau, dinamiškiau. ES, Japonija ir JAV kalba apie tai, kaip subsidijų mechanizmo, mechanizmo, mechanizmas gali atrodyti. Žiūrėsime, kaip vieną dieną Kinija į tai reaguos. O dėl pramoninės strategijos žinote, kad von der Leyen ponė Vestager įgalino sukurti priemonės ir politikos kryptis, kurios leistų kovoti su nepalankiu poveikiu kylančių iš užsienio veikėjų nuosavybės e, vidaus rinkoje, nes galvojame, kad šio požiūrį reikės priimti svarbias priemonės. Dėl skaitmeninimo. Aišku, kad galima gerinti viską, Tačiau svarbu, kad vartotojams nebūtų sunku keisti paslaugų teikėją ir panašiai. Aš žinau, kad dauguma skaitmeninių įmonių, jų neįvardėjant, mėgina laimėti kovą rinkoje, bet ne vien tik rinkoje. Mes suprantame, kad toje rinkoje veikia įmonės kurios kovoja dėl rinkos dalies, ar tiksliau dėl visos rinkos, o ne vien tik tai dėl tos rinkos dalies. Ir dėl to vyksta nuodugnios e, diskusijos direktorato ir komisijos viduje, kokių priemonių galėtumėm imtis. O aš jau išgirdau kai kuriuos iš jūsų siūlant numatyti finansinės sankcijas. O taip pat girdėjau sakant, jog elgesio koregavimas irgi gali būti nepakankamai veiksmingas. Mes kalbame apie vadinamąjį atkūriamąjį teisingumą, leidžianti atkurti sąžiningas veiklos sąlygas dėl stambių įmonių piknaudžiavimo. Pasakysiu tiesą, sakydamas, kad kova su piknaudžiavimu dėl kai kurių stambių įmonių yra svarbi komisijai, komisariai Vestager. Aišku, kad galima būtų padaryti daugiau, bus dar daugiau padaryta per antrąją kadenciją. Bet pasižiūrėkite į komisijos e, veiksmus kai kurių stambių veikėjų atžvilgių ir tuomet padarysite savo išvadas. Mes nesame naivus. Aišku, nežiūrime viską tokiomis visai ne, nekaltomis akimis. Nepsimetame, jog rinka tokia išmintinga ir kad pati save pakoreguos nesikišant e, antimonopolinėms institucijoms. Tai būtų didelė klaida. Labai svarbus yra vykdymo užtikrinimas konkurencingumo srityje. Tačiau reikia labai atidžiai interpretuoti ir suprasti konkurencingumo taisyklės. Vestager paminėjo, kad kompeti, konkurencijos taisyklės, o ypatingai susijungumų kontrolė, apskritai antimonopolinės susijungimo, valstybės pagalbos taisyklės neprieštarauja vadinamųjų Europos čempionų atsiradimui. Ir kai kurie iš jūsų pasakėte, ir aš labai sutinku su tuo, kad patirtis rodo, jog veiksminga konkurencija Europoje reiškia, jog mūsų europinės įmonės čempionės gali konkuruoti globaliai. Ekonominė analizė rodo, kad konkurencijos taisyklių nebuvimas ar švelninimas nėra gera prielaida konkuruoti globaliai. Mes žinome, kad mūsų ekonomika atvira, daug Europos įmonių yra lyderės daugelį sektorių, tad to negalima pamiršti. Užbaigsiu savo pasisakymą O mano pasakymas ilgas, todėl kad jūs pasakėte tiek daug įdomių dalykų, tad pabaigai. Kai kalbame apie taisyklių švelninimą susijungimo srityje, turime būti ypatingai budrus, siekdami savo tikslų. Mes kalbame tarsi apie pasirinktinės taisyklės ir jų taikymą taip, kaip norisi. Bet taip negali būti. Komisija turi imtis veiksmų. Mes negalime daryti kažkokio skirtumo, ar tai yra europinės įmonės ar ne. IPC buvo puikus pavyzdys, kad komisija yra pasirengusi ginti bendro europinio intereso projektus patvirtintus 18 metais Žinome, kad gruodžio 9-ąją buvo patvirtinti projektai, žinau, kad bus daugiau. Na taip, papiktnaudžiavau, bet e, noriu pasakyti, kad mes norime tik tai atviros diskusijos su jumis visais. Dėkoju, sako pirmininkė, o dabar žodis pranešėjui porą minučių apibendrinti. Pabandysiu tikrai mažiau panaudot laiko negu 10 minučių, kuriomis pasinaudo Europos komisija. Na, džiugu, kad e, nusistovėjo toks keitimasis nuomonėmis šiuo klausimu. Ačiū visiems už konstruktyves pastabas, kurios, manau, leis ir toliau puikiai bendrauti. Frakcijos viduje kartais yra nuomonių skirtumų ir tai yra puiku, nes tai praturtina mus visus. Tris bendrus tokius komentarus norėčiau išsakyti. Pirmiausia, kaip žinote, E, aš esu nauja Europos parlamento narė, bet labai sunku renkti pranešimą savo iniciatyvą, nes tik 6000 spaudos ženklų galima panaudoti tam pranešimui. O, o pasakyti reikia tiek daug. Žvelgiu štai į sekretoriato darbuotojus, kurie paminėjo tos 6597 ženklai buvo panaudoti. Tai štai, negalėjau įtraukti būtent dėl to jūsų komentaro, tad puiku būtų, jeigu pateiktumėte pakeitimus vėliau, jeigu net jūsų pastabose buvo įtrauktos. Tuo būdu užtikrintume tą tokią pusiausvyrą tarp buvimo e, pernelyg tiksliems ir smulkmeniškiams ir kai kurių dalykų formulavimo pernelyg bendrai. Na taip, iš tikrųjų yra ta. Ta E, frustracija, kad turi sutilpti 6000 ženklų ir taškas. Na ir norėčiau atsakyti ponui Repina savo kolegai. Aš galiu patvirtinti, jog savo pranešimo projektą pateikiau, jis tą pačią dieną buvo paskelbtas internete. Kviečiu kolegą Epina paklausti, ar yra kur nors taisyklės, kur draudžiama paskelbti pranešimo projektą. Jeigu tai draudžiama, kviečiu kolegas pasakyti, pagal kokią taisyklę tai draudžiama. Ir man atrodo, kad iki prieimimo Europos parlamente plenarinėje sesijoje tas projektas yra viso labo projektas. Jis paskelbtas internete, bent jau prancūziškai. E, ir ponia Vestager puikiai kalba prancūziškai ir aš pagalvojau, kad ją irgi verta ir jai nusiųsti tą pranešimą. Tačiau jeigu yra koks nors draudimas, jeigu pažydžiau kokią taisyklę, tiesiog pasakykite man. Būtų džiugu, kad žinočiau tai kitam kartui, nes tai yra pirmas mano pranešimas, nes esu nauja kaip jūs Europos parlamente. Ir dar vienas dalykas dėl name ir shame praktikos nuomonės skirtingos. Man atrodo, yra dažna praktika, bent jau iš ankstesnių pranešimų. Bylos, kurios buvo paminėtos, buvo tokios rezonansinės. Visi žinojo, apie ką kalbama, žiniasklaidoje apie tai buvo kalbama labai plačiai. Ir manau, kad visi dėl to sutarėm. Mes juk atsuvavome beveik 500 milijonų piliečių. E, nežinau, ar juos dar reikia kaip nors auklėti. Na, ko gero taip mes tiem žmonėms atstovaujame, kodėl ta pedagogika turėtų užsimti tik žiniasklaidą. Naimė ir šiaip tas principas gal skamba šiek tiek pašaipiai, bet man atrodo nieko peikti ir baksnuoti pirštų nereikia. Priešingai, ko gero, turėtume kalbėti apie tuos uh, visus reikalus, pateikti faktus žmonėms. Tai yra pedagogikos tos pagrindas. Manau, visi dėl to sutarėme. Ir galiausiai noriu padėkoti Europos komisijos atstovams už jų dalyvavimą, už įdomias pastabas. Ir atrodo, kad tai žada gerą rezultatą. Karmen, mes susitiksim už kelių mėnesių ir žiūrėsim, kaip tas garantinis, taip sakant, aptarnavimas to pranešimo vyks po to, kai mes jį priimsim. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, Stefanijai. Pereikime prie kito darbo turkės klausimo, bet norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti e, iki sausio 9 dienos. Vasario 17-19 dienomis bus balsuojama komitete, o kova bus balsuojama plenarinėje sesijoje. O dabar keliauju prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra pranešimas dėl kredito vertintojų ir pirkėjų. Pranešėjas yra Ester Delangė iš APP ir, ir dar kolega kitas. Ir dabar Ester pirmiausia suteiksiu žodį pristatyti pranešimą. Okay, thank you, Madam Chair. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ko pranešėja. Tie, kas nežinote, čia yra klausimas, kurį mes paveldėjome iš anos kadencijos. Aš e, anoje kadencijoje buvau e, ko pranešėję kartu su Roberto Gualtieri ir kaip ko pranešėjai mes pasiekėme bendrą, mes e, susidarėme dėl bendros pozicijos šituo jautriu klausimu ir dabar kaip nauja ko pranešėja, tiksliau aš esu E, sena pranešėja, jūs esat nauji ko pranešėjai, tai e, mes e, parengėme naują pranešimą, remdamėsi tuo ankstesniu su Roberto Goltieriai parengtu pranešimu dėl neveiksnių paskolų. Anoje kadencijoje mes parengėme poziciją dėl reikalingų priemonių. Mes e, tą direktyvą padalyjome į dvi dalis ir dabar mes e, čia diskutuojame apie pirmąją dalį, kuriame kalbama apie antrinės rinkas. Šita direktyva yra aktuali e, valstybėms narėms ir jų rinkų dalyviams, todėl labai svarbu viską tinkamai padaryti šioje plotmėje. Mes Turime užtikrinti tarptautinio pobūdžio e, priemonės, užtikrinti pirkėjų apsaugą, ypač galvodami apie vartotojus ir vidutinės ir mažas e, įmonės, taip pat e, užtikrinti, kad nebūtų vengiama teisėkuros nuostatų, turi būti įmamas priemonių kovant su pinigų plovimu. Dabar e, taikymos rytis yra labai aiškiai apibriešta. E, tai atma bet kitako ir e, kredito paslaugas. Kalbant apie svarbiausius kolegoms dalykus yra tokios, jog paskolų sąlygos negali būti vienašališkai keičiamos, tai susijęs su vartotojų e, e, apsaugą, taip pat mes iš, išplėšėme pagal 14 straipsnį e, informacijos teikimo reikalavimus, valstybės narės gali eiti ir toliau dėl šitų reikalavimų ir daryti daugiau. E, toliau e, penkta antraštinė dalis dėl neteisminio užstato realizavimo procedūrų, tai yra antroje dalyje. Dabar aš, aišku, kalbu tik tai savo vardu, bet taryba dėl antrosios direktyvos dalies jau irgi pasiekė susitarimą. Aš manau asmeniškai, kad e, Europos parlamentas taip, ta, taip pat turi imtis irgi antrosios šitos direktyvos e, dalies. Kaip jūs žinote, neveiksnių paskolų aspektas yra susijęs ir su, su, su kitais aktualiais mums aspektais, tad mums reikėtų taip pat per ateinančius mėnesius daryti pažangą dėl tos antrosios e, dalies. Va, tad tokie būtų svarbiausi aspektai, galbūt jūs e, mane papildysite, aš norėčiau, aišku, žinoti kolegų nuomonę šitais klausimais. Dėkoju. Ester, jūs e, jau palėtėte kai kurios svarbius aspektus, aš norėčiau tik tai priminti bendrą e, kontekstą. Nes čia kalba sukasi apie bendrą strategiją, mažinant neveiksnės e, paskolas, tai prasidėjo 17 e, e, metais ir buvo įtvirtinta apsiduržiamoji priemonė dėl e, rizikos e, mažinimo. Teisėkuros partneriai jau pradėjo nagrinėti šitos klausimus, kuomet pradėjo nagrinėti e, reglamentą dėl neveiksnių paskolų. Mūsų, mes buvom e, sunerime dėl to, kad viena E, vertus yra siekiama e, sustiprinti antrinės rinkas, kita vertus yra siekiama e, užtikrinti griežtas ir vienodas sąlygas pirkėjams ir tvarkytojams, kai, kai, kai kurie dalykai, dėl kurių kyla nerima, jau buvo paminėti. Ester, mes iš principo panašiai žiūrime uh, E, kaip, kaip, kaip panašiai žiūrime kaip komisija į daugelį dalykų, tačiau, e, pavyzdžiui, e, kalbant apie tai, jog valstybėse narise taisyklės šios ryties yra pakankamai skirtingos, tai reikia siekti harmonizavimo ir siekti įtvirtinti kredito paslaugų pasą ES. Tai būtų primtinas ir teigiamas dalykas. E, aišku, mini, kalbant apie harmonizavimą, minimalus reikalavimai gal nebūtų geriausias e, variantas, reikėtų numatyti valstybėms e, narėms galimybę taikyti griežtesnius reikalavimus. Harmonizavimo harmonizavimas būtų pagrindinis tikslas direktyvos plotmėje ir mes turėtume numatyti grįžtesnius reikalavimus, kurie turėtų būti taikomi e, visur. Tie reikalavimai turėtų būti susiję su likvidumo reikalavimais, su apsaugos reikalavimais, informacijos teikimo e, aspektais, taip pat uh, Mes esame e, identifikavę kai kurios silpnesnius aspektus e, komisijos pasiūlyme, nes e, antrinių rinkų plėtojimas banko paskolų srityje yra susijęs su, su verslo modelio taikinimu Ir bankai šiame kontekste linkia perkelti rizikos naštą kitoms struktūroms ir galų gale tai gula ant tų, kurie skolinasi pečių. Mes e, siekiame užtikrinti tinkamą e, apsaugą ir tinkamą antrinių rinkų plėtojimą. Mes uh, Turime užtikrinti tinkamą priežiūrą ir apsaugos aspektus nepriklausomai nuo skolininko statuso ir, ir, ir tipo ir tai e, apsaugotų visus e, besiskolinančius, be kita ko ir mažas ir vidutinės e, įmonės. Taip pat e, Mes e, manome, kad e, turime akcentuoti e, stebėsenos objektų statusą, kalbant apie antrinės rinkas, mes turime užtikrinti ir vartotojų, ir kitų besiskolinančių e, subjektų tinkamą apsaugą. Yra taip pat ir kai kurių komplikuotų aspektų, e, kurias galime skirti į tris ramščius pagal Briuselio e, žargoną. Kol kas reguliuotojai palieka nacionaliniam lygmeniui kai kurios dalykus, nors čia yra, žengiam, yra žengiamas žingsnis um, bendrijos reglamentavimo e, link. Mes, e, aišku, siekiame teigiamų rezultatų mūsų piliečiams. Dabar išklausysime kolegų nuomonę, pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Ačiū. Renew frakcija. Ich darf den äh, sozusagen als Schattenberichterstatter bearbeiten. Um, Renew galvoja, kad šis pranešimas yra vykęs, geras pamatas tolesniam darbui siekiant išspręsti neveiksnių paskolų bankuose problemą. Rinių frakcija aktyviai dalyvau šiame darbe. Mano biuras ir kolegos jau rengia pakeitimus, nes bei Teigiamų aspektų yra ir tokių, kurie nusipelno dar tokio gilinimo, pavyzdžiui, tokie praktiniai aspektai. Biurokratija, parduodant neveiksnės paskal, pas, paskolas, jinai yra per didelė. Ir bankams tikrai nepadėsime siekiant e, įdarbinti daugiau personalo, parduodant šiuos kreditus ir siekiant tokiu būdu įveikti e, biurokratiją. Mes dar pateiksime savo pakeitimų šio požiūriu, o apskritai dėkoju už gerą bendradarbiavimą. Ačiū. Ernest Utesun turėjo išvykti dėl šeiminių priežasčių, bet kolega perima, prašom. Aš perskaitysiu kolegos užrašus. atsižvelgiant į jūsų pasisakymą ir jūsų komentarus, bet taip pat ribotai dar pasisakysiu ir pats. Ačiū bendrat pranešėjams už pranešimą. Siekiant atsižvelgti į ankstesnės kadencijos metu parengtą pranešimo projektą, mes kalbame apie antrinės rinkos kūrimą tam, kad bankai galėtų lengvai tvarkyti ir parduoti neveiksnės skolas. Bet ko trūksta? visiškai nėra komisijos paaiškinime ir poveikio vertinime vartotojų apsaugos aspektų. Nes mes kalbame apie neatsakingą skolinimo praktiką, agresyvę praktiką, ir bendra pranešėjai, atsižvelgdami į komisijos pirminį pasiūlymą, įtraukė dar papildomų sąlygų, pavyzdžiui, dėl sankcijų, dėl geresnio reglamentavimo, primančiosios, primančiojoje šalyje. Turint galvoje praėjusią kadenciją patvirtintus kompromisus, galvojame, kad prasminga vartotojų apsauga reiškia, jog reikia žiūrėti ne vien tik tai į kreditų, e, kreditorių paslaugas, bet turime žiūrėti į štai ką. E, tokias priemonės kurios e, leistų pakeisti kredito sutartį paskolos ėmėjo naudai. Mes kalbame apie papildomus reikalavimus e, suteikiant e, kreditus, mes kalbame apie komunikavimo formų standartizavimą, apie kriterijus taikomus šioje srityje. Galvojame, kad e, yra piknaudžiavimo išieškant e, paskolas kai kuriuose valstybėse narėse. Kitas dalykas yra pranešimų teikimas e, paskolų ėmėjams jos turi būti patvirtintos, jos turi būti privalomo pobūdžio, turi būti numatyti atitinkami techniniai standartai, o ne savanoriškos gairės. Tai yra techninė detalė, bet galvojame, kad labai svarbi kad kadangi kalbame apie direktyvą, kuri turi būti perkelta į nacionalinį lygį, numatant pakankamai lankstumo, mums reikia prievolių kreditoriams konkrečiai, o ne vien tik tai kažkokių tai deklaracijų. Toliau EBI registras, galvoju, galvojame, būtų tai tinkamas žingsnis šioje srityje. Tai turi eiti koja kojon e, su vartotojų apsaugos standartais. O pats dar pridursiu apie vartotojo apsaugą tai, kad svarbiausia yra būsto kreditai. Tai yra rizikingi susitarimai, didelės sumos rizika, didelė rizika, kurios negali numatyti iš anksto imdamas paskolą, o priežiūros trūkumas yra potenciali problema ateityje, ypač turint galvoje turto kainos kai kuriuose valstybėse, galvojame, kad būsto kreditai nusipelno ypatingo dėmesio. Dėkuoju. Thank you very much. Now Marco Zanni from ID. Grazie prezidentė. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju pranešėjams už e, pasiūlymus. E, tie pasiūlymai patobulins kai kurios aspektus, e, kritikuojant kai kurios dalykus, kurios pasiūlė komisija. Aš pritariu jūsų pasiūlymams dėl didesnio skaidrumo ir dėl uh, tam tikrų e, procedūrų dėl kovos su e, terorizmu ir pinigų plovimu. Tai suprantama, turint omenyje daugelio e, šitų rinkų tarptautinį pobūdį ir, ir ten vykstančių operacijų tarptautinį pobūdį. E, aš norėčiau pasakyti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, jog e, siekdami užtikrinti tinkamą rinką ir tinkamas antrinės rinkas, turime užtikrinti tinkamus standartus e, dėl skaidrumo tokio pobūdžio priemonės atsižvelgiant į šios rinkos e, dalyvius, nes yra informavimo asimetrija, kol kas tai yra problema ir tai neprisideda prie antrinių rinkų veiksmingo uh, plėtojimo, tad šitais aspektais turime dirbti ir toliau. Kitas klausimas yra esminės svarbos klausimas susijęs su vartotojų apsauga, nes vartotojų apsauga turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas plėtojant antrinės rinkas, kalbant e, apie neveiksnės paskalas e, ypač. Tad e, kokia čia turi būti apreptis, kas turi patekti ir kas turi nepatekti direktyvos taikymos rytį. E, e, komisija savo pasiūlyme dar e, nesielo užtikrinti absoliučiai vienodas sąlygas visiems operatoriams šio sektoriaus, tad mes norime šitais aspektais dirbti toliau ir giliau, remdamėsi tais aspektais, kuriuos jau pasiūlė pranešėjos, tačiau mūsų nuomonė reikia kai ką pagilinti. Toliau apskritai politinių požiūrių kalbant apie šią temą ir, ir turint omenyje komisijos pasiūlymą, reikėtų pasakyti, jog turėtume būti atsargus ir, ir, ir, ir suprasti, jog šitos direktyvos tikslas neturi būti daryti dėsnį spaudimą banko e, sektoriui. Aš manau, kad e, neveiksnių paskolų klausimų jau yra daug daryta spaudimo ir tai, kas buvo daroma praeitįje, turėjo kai kurių neigiamų pasiekmių mūsų bankų sistemos e, ir finansų sistemos stabilumui. Tad e, tai e, yra toks dalykas, į kurį reikėtų taip pat atsižvelgti, siūlant įvairius dalykus dėl antrinių rinkų. Neveiksnios paskolos nėra vienintelis rizikos faktorius bankų balanse ir jeigu dabar mes per daug akcentuosime neveiksnės paskolas, tai e, bus rizika, kad e, nebūtinai mes veiksmingai pasi, pasieksime direktyvos tikslą dėl antrinių rinkų. Gali būti netgi atvirkščiai. Todėl aš e, Aš manau, kad čia turėtume būti atsargus, na ir laukiame, aišku, tolesnio darbo ir esam pasiruošę konstruktyviai dirbti. Dėkuoju. Dirk Keping. Dėkuoju. Panios Delangė ir jūsų pasiūlymas, e, e, pranešimo projektas yra puikus tolesnio darbo pagrindas. Mes uh, turėtume galbūt apriboti pasiūlymus tik tai neveiksmingomis paskolomis, nes kitais aspektais užsijims rinka, o dėl e, vartotojų apsaugos tai nacionalinės nuostatos jau pakankamai e, apima. Tai dėkoju už konstruktyvų bendradarbiavimą ir ačiū uždėmesį. Dimitrius Papadimulis. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju bendra pranešėjams už e, pasiūlymus. Aš manau, kad e, dabar labai svarbu tinkamai paskirstyti riziką, kuriant e, antrinės rinkas. Mano e, frakcijos nuomonė, tai yra prioritėtas, mano asmeninė nuomonė taip pat. Tuo būdu mes turime užtikrinti kaip įmanoma geresnę silpniausių rinkos dalyvių apsaugą, ar jie būtų smulkus vartotojai, e, ar hipotekos paskolų e, ėmėjai, būsto paskolų ėmėjai. Ir numatydami tas taisyklės, mes turime ne tik tai padėti bankams geriau užtikrinti apskaitą, bet e, ir užtikrinti veiksmingai e, tą apsaugą, kuri yra apibriešta pagrindinių teisių hartijos septintajame straipsnėje, ypač apsaugodami e, smulkius vartotojus ir, ir būsto paskolų ėmėjus. Būtent todėl reikia, kad tos taisyklės būtų labai griežtos tuomet bus daugiau pasitikėjimo, nes e, įmonės bus kontroliuojamos geriau, įmonės veikiančios e, nekilnojamo turto antrinėse rinkose. Negalime leisti šioje plotmėje vykti piratiniai veiklai. Valstybės e, narės išduoda leidimus, tad uh, Aišku, mums turi būti neprimtina, kad įmonės buveinė yra vienoje valstybėje narėje, tačiau kita vertus ta įmonė turi tarsi garantuotą veiklos pasą veikti visur kitur. Bet e, aš manau, kad e, pirminis pasiūlymas yra per daug atviras, pavyzdžiui, dėl įmonių dukterinių, dėl dukterinių įmonių, nes uh, E, tuo būdu tos dukterinės įmonės e, išvengia kontrolės. Ir e, aš manau taip pat, kad mes turime būti labai griežti dėl smulkių vartotojų apsaugos. Aš pateiksiu pakeitimų pasiūlymų bendra pranešėjams ir esu pasiruošęs konstruktyviam bendradarbiavimui. Dėkoju už komentarus, už jūsų išvalgas, už jūsų draugišką bendradarbiavimo dvasę. E, ir ar norėjot norite dar ko nors, ko nors pasakyti apibendrimų? Ne, norėjau tik tiesiog kolegoms e, atsakyti. Tiesiog lauksiu kitų komentarų, žiūrėsime, kaip kuo didesnę daugumą surinkti šiam pranešimui. O dabar aš manau, kad vienintelis dalykas yra štai koks. Mes turime priminti, ir jūs žinote geriau negu aš, kada terminai kokie pakeitimų teikimo ir kiti keletas dalykų susijusių su komentarais. Manau, kad e, tie visi reikalavimai, papildomi reikalavimai yra svarbus. Daug institucijų jau tuos reikalavimus yra įdėgusios, jų laikosi, o mes esame atviri reikiamiems pakeitimams. Tiesiog e, turime užtikrinti, kad nebus dubliuojami tie reikalavimai. Reikia atlikti vertinimą to, kas yra ir kaip tai veikia ir panašiai. Dabar e, skaidrumas, vartotų apsauga ir panašiai, tai yra svarbiausi dalykai. E, mano pirmtakai irgi jau apie tai yra kalbėję, su Ester esam dirbusios kartu ir aš manau, kad atsižvelgsime visą tai. Vienas iš svarbiausių dalykų, prie kurio turėtume susitelkti, yra susijęs su tuo, kad sistema nebūtų e, destabilizuota. Kaip jau sakiau savo įvadinėje kalboje, visa tai turi būti kartu ranka rankon su finansinėmis rinkomis. institucijos, kredito institucijos e, turi būti stabilios ir tai yra ne tik paties sektoriaus ar pramonės interesas, bet taip pat ir piliečių, vartotojų interesas. Dėkoju ir noriu priminti jums turbūt tvarkaraštį. Pakeitimai teikiami yra gruodžio 19 dienos 14 valandos, pakeitimai bus svarstomi 27 dieną, o ekon komitete bus balsuojama vasario mėnesį 17-18 gal dieną. Ir manau, kad plenarinėje sesijoje kovo mėnesį, ko gero, bus balsuojama. Baigėme šios dienos darbo tvarkę, kiti posėdžiai vyks pirmadienį 7 e, vakare Ekon biudžete ir dalyvaus Europos investicijų banko vadovas. Trečiadienį, 23 dieną, nuo 9 iki 12.30 ir paskui po pietų ir paskui kitą dieną dar posėdžiausime nuo 9 ryto. Dėkuoju visiems.